Buenas tardes, kolegas, senora. Labą dieną, kolegos, ponios ir ponai. Sveiki susirinkę į pirmininkų sueigos posėdį, kuriame gali dalyvauti visi parlamento nariai. Norėčiau pasveikinti tarybos pirmininką Van Rompoj ir Europos komisijos pirmininką Baroso. Šis posėdis labai svarbus ir itin reikšmingas, nes čia gausime naujausią informaciją apie uh, Europos vadovų tarybą, kuri įvyko 22 dieną. Pirmiausia, suteiksime žodį tarybos pirmininkui Van Rompoj, kuris pristatys viską, kas įvyko. Pinkom. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininkė. Gerbiami parlamentarai. Praėjusios savaitės tarybos e, susitikimas buvo trumpas, bet veiksmingas. Uh, vadovai turėjo galimybę skirti šiek tiek laiko prioritetams ES apibriežti energetikos rytyje. Be to, mes suteikėme naują impulsą tiems dosie, kurie ilgą laiką buvo blokuoti. Pirmiausia, e, mokestinį sukčiavimą turiu galvoje ir mokesčių vengimą. E, mes per krizių valdymo susitikimus apie tai nekalbėtume. Tai, kad mes dabar žvelgiame ateitį, yra labai gerai. Daug ką padaryti dar reikia, bet jau einame teisinga kryptimi. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo energetikos, kaip tai įtakoja mūsų vartotojus ir ekonomikas. Paskutinis vadovų sustikimas energetikos klausimais vyko 2011 m. vasario mėnesį. Nuo to laiko buvo padaryta daug pažangos. Pavyzdžiui, valstybės narės žengė tolesnius žingsnius, išbaigdamas mūsų vidaus energetikos rinką ir kartu su taryba jūs priemėte energijos taupimo direktyvą, kuri padės mums e, pasiekti energetikos efektyvumo tikslų, tai yra 20 procentų iki 20, 2020 metų turėtų būti sutaupyta. Be to, 2011 metų vasario mėnesį pradėjo pasaulis keistis. Kaip vienas iš lyderių pasakė, dabar mes esame pasaulio energetinės revoliucijos pusiaukelėje. Pakanka pažvelgti į kitą Atlanto pusę, kad e, rastume gausių įrodymų. Be to mes susidurėme su varžybomis už išteklius, dėl išteklių. E, tai nulėmė energetikos praisa, e, kainas ir greitai Europa bus vienintelis žemynas, kuris vis dar išgyvena nuo, iš importuojamos energetikos. Tokia padėtis nėra gera nei mūsų būtiniams vartotojams, kurie jaučia energetikos kainų naštą, todėl vartotojų teisės e, mums yra tokios svarbios, nei pramoniniams vartotojams, kuriems yra sunku konkuruoti su užsienio bendrovėmis, kurios dažnai moka dvigubai mažiau už elektrą. Jeigu mes norime Europoje išlaikyti darbo vietas ir gamyklas, būtina užtikrinti tvarę ir įperkamą energiją. Aš bendrai e, posėdžių salėje jaučiau supratimą, kad Europa e, ne pakeis iš esmės padėties e, artimiausių metų. Europos vadovų tarybos išvatose atsispindėjo aiškus konsensusas, kad mums reikia bendro požiūrio, o ne 28 skirtingų. Reikia bendro požiūrio, kuris susidėtų iš keturių pagrindinių punktų. Pirmiausia, energijos efektyvumas. Kaip aš jau sakiau, energijos efektyvumo direktyvos prieimimas e, buvo rimta, rimtas, rimta paskata. Dabar pagrindinis iššūkis jos įgyvendinimas. Pigiausia, švariausia ir saugiausia energija yra ta energija, kurios nesuvartojame, tiesą sakant. Kitas dalykas, turime sukurti realią vieningą Europos energetikos rinką. Valstybių vadovai akcentavo, kad reikia skubios pažangos. E, pasiekiant reikiamų rezultatų anksčiau negu 2040 metais ar 2050 metais, kai yra kalbama apie energijos jungtis. Keletas valstybių narių pabrėžė, kad reikia geriau sujungti energetikos infrastruktūroje, tai atsispindi išvadose. Bet dar e, buvo pasakyta ir aš tai iškiriu kaip savo trečiąjį prioritetą, investicijų mums reikia. Nemažiau kaip trilijono eurų iki 2020 metų reikia investuoti į šio laikinę infrastruktūrą ir į mokslinius tyrimus bei inovacijų kūrimą. Europos infrastruktūros tinklų sujungimo e, priemonė Connecting Europe suvaidins labai svarbu vaidmenį. Tai turi būti e, gyvenama užtikrinant deramą finansavimą per kitą daugiametę finansų perspektyvą. Be europinių investicijų mums reikia ir privataus sektoriaus investicijų. Mes šiandien sakome, kad investuodami į vamzdynus, pavyzdžiui, investuotojai turi žinoti, kokia bus padėtis Europoje po 10 ar 20 metų. Todėl labiau prognozuojama energetikos ir klimato politika yra gyvybiškai svarbi. E, tai yra e, svarbu, bet tuo pačiu metu tai yra jautri politika. Tai atsispindėjo, kai Europos parlamentas balandžio mėnesį balsavo dėl vadinamosios atidėjimų direktyvos. Ir e, matėme, kad vėliau Europos komisija parengė e, žalėją knygą, kurią pasveikino Europos taryba. Metų pabaigoje Europos komisija pateiks konkretesnių pasiūlymų, po kurių Europos taryba e, pradės 2014 e, m. kovo mėnesį diskusijas savo susitikimuose. O iki to laiko svarbu dirbti visais įmanomis lygmenimis. Ketvirtas ir paskutinis prioritetas - energetikos šaltinių diversifikavimas. Valstybės narės, kuris sugebėjo sumažinti priklausomybę nuo vieno tiekėjo ar vieno tiekimo kanalo, uh, E, pamatė realią diversifikacijos naudą. Iššūkis yra akivaizdus. Europa turi išnaudoti visapusiškai energetikos potencialą. Atsinaujinančios energijos rytyje e, tai yra puikus e, darbo vietų šaltinis ir sukurdama tvarius kitų išteklių naudojimo būdus, įprastų ir neįprastų išteklių naudojimo būdus. E, tai gali apimti ir skaluninių dujų naudojimą. Tokios dujos kai kuriuose valstybėse narėse gali būti įtrauktos energetinį mišinį. Europos komisija ir toliau vertins šias galimybės ir tai yra aiškiai pripažįstama sutartyje. Kiekviena valstybė narė pati turi nuspręsti, koks bus jos energetikos mišinys. Aš manau, kad e, labai svarbus signalas yra tai, kad mes bendrai pritarėme šiems keturiems punktams. Dabar skubu įgyvendinti tai, dėl ko nusprendė lyderiai. Todėl išvadose mes ir pabrėžėme poreigį geriau koordinuoti veiklą ir tai turi būti daroma e, stengiantis iš aukšto suderinti pagrindinius energetinius sprendimus, kurie turės įtakos keletai valstybių narių. Aš kreipiuosi į pirmininkavimą perimančias valstybės, kad jos paverstų tai e, praktiniais veiksmais per ministrus. Ir e, galiausiai e, mes iki metų pabaigos paprašome, kad komisija išnagrinėtų kainų įtaką būtiniams vartotojams. Ir apie tai mes galėsime toliau kalbėti tarybos teminiuose susitikimuose, dauguma jų jau yra numatyti ir dažniausiai juose bus kalbama apie konkurencingumą saugumą. Mes nusprendėme grįžti prie energetikos politikos jau gruodžio mėnesį. Norime užtikrinti, kad pažanga būtų pasiekta įgyvendinant numatytas gairias. Kitas dalykas per šią Europos vadovų. E, per šį sustikimą buvo mokesčių vengimas ir mokesčių sukčiavimas. Tai nėra tema, Be abejonės tai yra labai jautri tema ir pasiekti pažangos čia labai sunku. Tačiau ši vadovų taryba buvo kitokia. Kodėl? E, buvo pasiektas neįprastas tempas dėl to, kad kai kuriuose valstybėse kilo skandalų. Kalbant apie biudžeto konsolidavimą, e, šiuo metu valstybės narės turi primti sprendimų, kurie turi įtakos tiesiogiai piliečių gyvenimui. Šiame kontekste mokestinis sukčiavimas ir mokesčių vengimas tampa labiausiai netoleruojami. Ir todėl būtina kalbėti apie mokesčių sistemų sažiningumą. Matome, kad šimtai milijonų eurų kiekvienais metais dinksta Europoje, tos sumos pritrenkia. Todėl pats laikas e, pradėti kovą. Ir todėl aš nusprendžiau šį klausimą įtraukti į Europos tarybos darbo tvarkę. E, mokesčių vengimas savaime negali egzistuoti tik vienoje valstybėje. Ir todėl tas klausimas yra nepaprastai jautrus. E, sutartyje yra iškeltas e, vienbalsiškumo reikalavimas. Ir niekas nebejoja, kad turime būti vieningi, jeigu norime laimėti kovą su mokesčių sukčiavimu ir mokesčių vengimu. Tai yra pasaulinė problema. Tik būdami vieningi Europoje mes galėsime parodyti pavyzdį visam pasauliui. Dar kovo mėnesį mes pradėjome kalbėti apie šį klausimą, kai vyko vadovo susitikimas E, kuriame e, buvo paminėta perspektyva aptarti šios klausimus. Buvo sakoma, kad reikia išjudinti konkrečias priemonės po ištisų metų sąstingio. Ir dabar matome, kad tie užstrigę klausimai pagaliau išjudėjo ir mes tikimės, kad e, tie veiksmai bus greitai gyvendinti ir bus pasiekta konkrečių rezultatų. Jau dabar galiu pristatyti konkrečių rezultatų, ypač dėl keturių punktų. Pirmiausia, PVM sukčiavimas, PVM vengimas vadovai tikisi, kad jų ministrai ne vėliau kaip e, birželio pabaigoje pasirašys visą eilę greito reagavimo priemonių ir tada vyriausybės galės pažaboti sukčiautojus. Tai yra e, skubi, netidėliotina priemonė ir e, pragmatinių sprendimų įmanoma rasti, jeigu tik yra politinės valios. Antras dalykas, turbūt žinote, kad prieš dvi savaitės e, E, Europos e, vadovų tarybos vadovas, tai yra aš, dalyvau ECOFIN ministrų susitikime. Ministrai akcentavo, kad reikia stiprinti kovą su sukčiavimu ir mokesčių vengimu. Prieš dvi savaitės finansų ministrai susitarė dėl dėrybų mandato, e, dėl santaupo apmokestinimo po dviejų metų stagnacijos Ir dabar ES gali nedelsdama pradėti dėrybę su Šveicarija, Lichtensteinu, Andoru, Monaka, Monaku ir San Marino, kad tose valstybėse būtų taikomi ES standartai. Mes tą galime padaryti peržiūrėję santupų direktyvą. Tai yra e, labai svarbus signalas kitiems, nes tai atspindi visos Europos masto konsensusą, uh, E, kuris yra pasiektas penkerius metus diskutuotame dokumente. Ir mes tikimės, kad šių metų pabaiga bus e, išvadų prieimimo metas. Trečias dalykas. Mes visi norime, kad ES E, reikalautų, kad visame pasaulyje būtų nustatytas standartas automatiškai keisis informacija. Mes rengiame teisinius tekstus tam, žinome, kad didžiajame 8-tuke ir 20-tuke apie tai bus kalbama. Ir aš džiaugiuosi, kad visa grupė valstybių narių laiku iškėlė iniciatyvą pradėti šiuos veiksmus ir dabar šis planas yra įtrauktas į visos Europos masto darbo atvarkę. Aš žinau, kad keitimas informacija ES jau egzistuoja, bet jis turi būti pagerintas ir išplėstas. ES teisė e, peržiūrėto e, santupų direktyva ir ir administracinio bendravimo direktyva e, bus pakoreguotos, kad pritaikytume jas valstybių narių mokesčinių institucijų poreikiams. Kitas dalykas, mes suprantame, kad įvykiai apmokestinimo srityje reikalauja e, koordinuotų veiksmų Europos ir pasaulio lygių. Ir mes visi suprantame, kad čia turime veikti, todėl nusatėme terminus iki metų pabaigos. Pavyzdžiui, turime peržiūrėti um, pinigų plovimo direktyvas ir pagrindinių įmonių ir filialų direktyvas. Galiausiai mes trumpai kalbėjome apie padėtį Sirijoje ir patvirtinome įsipareigojimą siekti politinio sprendimo. Mes paremėme iniciatyvą organizuoti tarptautinę konferenciją, kuri vyktų Ženevoje e, birželio 20, antrą dieną, tai būtų proga pradėti e, iš naujo e, politinių dėrybų procesą. Ministrai e, tarėsi dėl bendro sankcijų režimo. Mes žinome, kad birželio pirmą dieną sankcijų mechanizmas baigėsi. Vakar užsienio reikalų taryba pakartojo ES raginimus siekti politinio konflikto sprendimo ir pasveikino iniciatyvą suorganizuoti tarptautinę konferenciją. Taip pat taryba e, dar 12 mėnesių išplėtė visas, pratėse visas ribojamas priemonės, išskyrus ginklų embargą. E, dabar e, nacionalinė politika turės būti pagrįsta visai eilė svarbių sąlygų. E, taryba taip pat nusprendė, kad kol kas valstybės narės nepradės tiekti tokių ginklų. Ministrai nusprendė, kad tą klausimą pradės dar kartą aptars iki 2013 m. rūpiučio 1 dienos, vadovaujantis ypatingojo įgaliotinio išvadomis e, pagrįstomis Ženevos dėrybomis. Taigi, kolegos, iš esmės ši Europos vadovų taryba buvo labai tikslinga ir ji išjudino labai daug procesų. Ir visai atsitiktinai e, šis renginys vyko likus lygiai metams iki Europos parlamentų pradžios. Tai yra dar viena papildoma priežasis mums visiems sutelkti dėmesį į rezultatus. Baigdamas aš norėčiau išdėstyti jums dar vieną mintį e, kurią e, iškėlė ir jūsų pirmininkas e, Martinas Šulcas - jaunimo nedarbas. Per vadovų susitikimą Birželio mėnesį jaunimo nedarbas bus tarp mūsų darbo atvarkės prioritetų. Birželio e, vadovų susitikimas bus proga mobilizuoti pastangas visais lygmenimis, siekiant vieno bendro tikslo. Jauniems žmonėms turi būti suteiktos garantijos, kad uh, E, jie galės arba mokytis, arba keisti kvalifikaciją, arba gauti užimtumą, gauti darbą baigę mokyklą. Tai atsispindėjo e, tarybos rekomendacijoje priimtoje balandžio 22 dieną. Pastarosiomis dienomis keletas valstybių narių paskelbė, kad jos pačios iškels minčių kaip paskatinti jaunimo užimtumą ir jos pasikeis gera patirtimi su kitomis šalimis. Aš tokias iniciatyvas sveikinu ir raginu tai tęsti. Penktadienį nusinčiau laišką Europos vadovų tarybos nariams, kad jie visi keistųsi mintimis ir žiniomis prieš e, e, e, Birželio mėnesio vadovų susitikimą. Aš taip pat savo laiške kreipiausi į socialinius partnerius, kad jie kartu dirbtų prieš vadovų susitikimą. Europos taryboje jaunimo nedarbas yra ilgalaikis prioritetas. Mes suprantame, kad e, mes siekiame e, užimtumo ir ekonomikos augimo susitarimui skirti pagal daugiametę finansų perspektyvą 6 milijardus eurų. Mes norime užtikrinti, kad ta iniciatyva būtų visapusiškai įgyvendama 2014 m. sausio 1 dienos. Kartu su taryba ir e, ta turės daryti ir Europos parlamentas. Tai yra labai svarbu. Mes turime tenkinti milijonų jaunų žmonių lūkesčius e, savo politiniais veiksmais, kurių jie tikisi. Ačiū uždėmesi. Senor prezidentė, mucho. Pirmininkas, ačiū. Taigi iki metų pabaigos mums dar reikia nemažai nuvykti. Komisijos pirmininkas Jose Manuelis Duaro Baroso gali pateikti dabar savo poziciją šiais klausimais. Ačiū pirmininkė, tarybos pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Iš tikrųjų, tai labai mm, buvo darbingas susitikimas, turiu pasakyti, skirtingai nei ankstesnės tarybos. Nedaug dramatinių įvykių buvo, tačiau aptarti klausimai e, buvo labai svarbus, vertinant mūsų iššūkius, tad labai svarbu pasakyti, kad mes judame reikiamą linkmę. Reikiamą linkmę, kai eina kalba apie energetikos politiką, tai reiškia, kad mes žengėme žingsnius link labiau integruotos, efektyvesnės, vartotojams draugiškesnės energetikos rinkos Europoje. Ir ir tvaresnės, saugesnės, um, tvaresnio saugesnio energetinio paketo. Taigi, kalbant apie mokesčių slėpimą ir sukčiavimą, reikia pasakyti, kad mes iš, iš esmės keičiame kontekstą, kad valstybės narės galėtų dirbti kartu ir užpilti spragas ir pagerintų standartus. Eina kalba apie sažiningumą, užtikrinimą, kad visi sąžininkai prisidėtų prie to, kad vėl prasidėtų atsigavimas. Aišku, būčiau norėjęs, kad tarybos išvados būtų buvusios tikslesnės ar plačia, platesnių užmojų kai kuriuose vietose, tačiau yra naujas pagreitis judėti į priekį tais klausimais ir tarybos sutikimas tikrai prisidėjo prie to pagreičio sukūrimo. Dabar turime imtis veiksmų e, per tuos pasiūlymus, kurie jau yra pateikti, e, toliau juos e, nagrinėjant ir gyvenant tai, jau kas yra patvirtinta. Pirmininkė, dabar kalbant apie energetiką, Europos savo taryboje aš pateikiau. Uh, energetikos e, žemėlapį, kuris sparčiai e, kinta. Iš tikrųjų, reikia įvertinti Europos situaciją ir didžiulius skirtumus tarp energetikos kainų, taip pat pagrindinius variklius ir rinkos sąlygas visoje Europoje, kurios atskleidžia aiškiai tai, kad reikia daugiau europinių veiksmų tokioje lemiamos svarbos rytyje, lemiamos svarbos mūsų konkurencingumui ir augimui. Jeigu, kaip niekad e, anksčiau mums reikėjo prisiminti, kaip svarbu yra išbaigti energetikos rinkos kūrimą. Kaip niekada anksčiau mums reikia paskatų veikti energetikos rytyje, nes tai yra mūsų konkurencingumą lemiantis veiksnys, įvertinant visą tai, kas vyksta už ES ribų, nes tai tikrai skatina mus veikti. Aš pateiksiu pavyzdžių. 2012 metais um, pramonės dujų kainos buvo keturis kartus mažesnės JAV nei Europoje. Keturis kartus mažesnės. Toliau e-, elektros kainos ES kainos dvigubai didesnės nei JAV. Um, toliau, aišku, pasaulyje vyksta varžybos dėl išteklių, energetikos išteklių ir Europa, žinoma, turi įsitvirtinti savo pozicijas. Pasaulyje energetinė situacija nėra palankia Europai, tačiau mes neturime pasiduoti, mes galime tinkamai, pri, sėkmingai prisiderinti, jeigu bus politinės valios. Taigi aš sveikinu tą faktą, kad buvo Europos vadovų taryboje bendras palaikymas tam, ką aš pavadinčiau scenarijui be apgailę stavimo, kad iš tikrųjų būtų tinkami sprendimai priimti dabar, kad galėtume veikti, sureaguodami į į bet kokias aplinkybės ateityje. Tai reiškia, kad reikia pažangos penkiose srityse. Visų pirma, išbaigti bendrą energetikos rinką, įveikiant dar likusias kliūtis ir užtikrinant vienodas veikimo sąlygas verslui ir vartotojams. Antra, Reikia investuoti į inovacijas ir e, jungtis, jungiančią infrastruktūrą. Trečia, reikia pasiryšti e, užtikrinti didesnį energijos vartojimo efektyvumą. Ketvirta, reikia panaudoti senaujančius energijos šaltinius ir pigiau, ir labiau tauso, taupant e, pinigus. Toliau, penkta, reikia diversifikuoti šaltinius, panaudojant naujus tarptautinius šaltinius. Taigi mes judame į priekį. Mes galėtumėm tai pavadinti link Europos energijos bendruomenės bendrijos, jeigu valstybės narės turi skirtingus energijos energetikos paketus, skirtingos energetikos sistemas. Aišku, sunku, kaip Europai veikti iš vien. Eina kalba apie mūsų konkurencingumą, um, sau, uh, energijos tiekimo saugumą ir mūsų mm, įvaizdį, um, patikimas pozicijas galvojant apie ateities iššūkius. Nereikia jums priminti be abejo, kokie yra tie iššūkiai. Pavyzdžiui, dėl Europos infrastruktūros tiklų uh, Connecting Europe Facility, uh, tarkim, tvirtina daugiametę finansinę programą, kur yra šiek tiek pinigų numatyta energetikai. Taigi mes turime būti budrus, kai eina kalba apie um, tos programos gyvybingumą. Ir aišku, tikrieji išbandymai yra ne Europos vadovo tarybos išvados pačios, bet jų gyvenimas. Dabar viskas yra jau ant stalo, turime tik tai gyveninti tai, dėl ko buvo susitarta ir turime veikti drąsiai ir nuosekliai. Gerbimi parlamento nariai, ponios ir ponai. Kova su mokesčių slėpimu ir mokestiniu sukčiavimu buvo um, tarybos darbo atvarkė. Sveikinu parlamento palaikymą e, komisijos požiūrį e, šioje srityje. Mes žinome, kokio masto yra problema, mes žinome, kokia žala yra padaroma ir mes žinome, ką reikia padaryti. Um, pagrindiniai reikalingi pasiūlymai jau yra svarstomi kurį laiką. 2008 metais buvo komisijos pasiūlymas, kad būtų panaikintos spragos taupimo pajamų direktyvoje. Taip pat ir um, yra su kaiminėmis šalimis spręstinų klausimų ir savo uh, gruodžio mėnesio plane mes pateikėme pasiūlymų. Dvi rekomendacijos yra dėl mokestinių rojų ir dėl agresyvos mokestinio planavimo irgi yra dar praeitais metais pateikti. Uh, vėlgi, uh, didžiuliai nuostoliai ir pasiūlymai, kaip efektyviai kovoti su tuo um, praeitie m, mm, nepasirodė pakankamai įtikinantis valstybėms narėms, kad jos tikrai padarytų lemiamas išvadas. Dabar galiausiai jau yra naujas pagreitis, pagreitis kuris sustojęs stiprina tikrai um, prasti tokie pavyzdžiai, kurio žiniaslaida iškėlė į viešumą. Ir kaip ir šis parlamentas, aš jau girdėjau, kad um, Europos valstybių vadovai pradeda veikti būtent um, vadovaudomis to pagreičiu. Ir šiuose tarybos išvadose yra um, prioritetas skiriamas automatiniam keitimus informaciją, kad, jis, kad tas um, keitimasis informacija apimtų visas pajamas ir kad jis būtų pagal tarptautinius standartus. Tai yra labai gerai. Nors e, tokios nuorodos yra pozityvios, vis tik tai komisija apgailestauja, kad nebuvo susitarta e, dėl aiškių terminų, iki kada bus visiškai įgyventas toks automatiškas keitimasis informacija ES. Bet kokiu atveju mes nelėtinsime gyveninimo tempo ir mes tikrai siūlysime e, per atimiausias savaitės, kaip reikėtų įgyventi tą automatišką keitimąsi informaciją, kad jau birželio mėnesį taryba galėtų patvirtinti tuos pasiūlymus. Galiausiai mes turime įgaliojimus dėrėti su Šveicarija, Lichtensteinu, Monaku, San Marino, Andorą. Taigi mes ketiname tai padaryti kaip galima greičiau ir kaip galima intensyviau aš labai sveikinu, aišku, e, Europos vadovo tarybos ryštą patvirtinti E, taupimo pajamų direktyvos pakeitimus iki metų pabaigos. Manau, tai labai svarbu Europos piliečiams ir mes puikiai žinome, kad mokesčių sukčiavimas, mokesčių slėpimas yra pasaulinio masto klausimai. Taigi komisija dabar dirbs su dvigubu intensyvumu, kad būtų užtikrintų tarptautinį darbiavimą, ypač uh, didžiajame aštuntuke ir čia aš atstovausiu ES kitą savaitę. Taip pat ir didžiajame dvidešimtuke ir EBPO. Europos Sąjunga yra pionierė pasiūliusi automatišką keitimąsi informaciją, taigi ji turi būti fronto linijose ir įgyvendinant tai kaip tarptautinį standartą. Ir aišku, yra labai daug klausimų, kurių šiandien nepaliesiu, bet kurie yra labai svarbus šioje srityje, kai eina kalba apie mokesčių slėpimą ir mokesčių sukčiavimą, jau neminint agresyvos mokesnio planavimo. Norint visapusiško pasaulinio požiūrio, kad jis sėkmingai būtų įgyvenimas, reikia su pritaikyti ir mokesčių skaidrumo požiūrį, kai eina kalba apie korporacijas. Ir Europa turi išlaikyti tai prioritetiniu tikslu. Mano pagrindinis rūpintis klausimas, kurio noriu pasidalinti su jumis, kalbant apie ES veiksmus šioje srityje, būtų toks. Jeigu norime, kad tiek efektyviai, tiek viduje, tiek pasauliniu mastu veiktumėm, reikia dirbti iš vien ir pasiremti bendrą euro, europinę bazę. Ką mes galime padaryti europiniu ir pasauliniu lygmeniu? Mm, mm, jeigu nebus nuoseklumo, tai mes nebusime nei patikimi, nei tvirtos pozicijos um, galėsime laikytis. Ir taigi reikia bendrijos požiūrį, kitaip išliks neišvengiamai spragų. Uh, E, Gerbėmi Europos parlamento nariai, e, dabar mūsų politika turi būti orientuota į darbo vietų kūrimą ir į e, galimybių sukūrimą jaunai kartai. Tai yra tas klausimas, kur aš išvelgiu irgi pagreičio ir birželio Europos vadovo taryboje šis klausimas bus svarstamas. Aš labai sveikinu tai, kad Europos vadovo tarybos pirmininkas tikrai darbo atverkės pirmosius punktus įtraukia šį klausimą, nes iš tikrųjų labai svarbu kalbėti apie kompetencijas, gebėjimus, kadangi eina kalba apie internetinę Mm, internetinę ekonomiką ir žalę ekonomiką, kur reikia naujų įgūdžių, kur reikia prisiderinti prie pagrindinių revoliucijų mūsų ekonomikai. Taigi darbo rinka ir visos papildomos politikos tiek ES, tiek nacionalinių lygmenių turi būti tų procesų katalizatorius, o ne kliūtis. Mums reikia, kad tiek valstybinis, tiek privatus sektorius veiktų kartu. Turime mobilizuoti esamus išteklius ir finansinius instrumentus ES lygmenių, taip pat ir Europos investicijų banką, um, taip pat panaudoti ir kitų kitus šaltinius, tarptautinių lygmenių, kiek įmanoma. Turime mm, verslą mokslo akademinės bendruomenės jaunimą pritraukti, kad iš tikrųjų klestėtų mūsų darbo rinka, nes tai yra raktas į augimo užtikrinimą. Per pasarosius dviejus metus Europos komisija skatino kovoti su nedarbu, kad tai būtų Europos politinės darbo tvarkės pirmieji punktai ir čia pagrindinė iniciatyva paminėčiau, nes tai iš tikrųjų 2020 metų strategijoje šis klausimas yra vienas iš pagrindinių. Dabar komisija nesiniai yra patvirtinusi jaunimo nedarbo paketą. Um, gruodžio mėnesį sausio penktą dieną tai buvo padaryta. Jaunimo garantijos tikslas yra, kad jaunimas nuo 18-25 metų turėtų galimybę um, gauti gerą išsilavinimą, stažuotę uh, ar užimtumą. Ir komisija tikrai ėmėsi ryštingų veiksmų, kad jaunimo nedarbo iniciatyva taptų realybę, kad tie 6 milijardai eurų būtų panaudoti um, tiems jaunuoliams, kurie neturi darbo, o ne kažkokių sistemų kūrimo. Tai toliau jaunimo žimtumo iniciatyva dar nėra patvirtinta. Komisija nerimauja dėl to, kad jos užmojų rimtumas yra menkinimas per įvairius pasiūlymus. Komisija nori, kad pakankamai finansavimo būtų skirta iš Europos socialinio fondo ir kitų e, fondų. Be to reikia atsižvelgti Europos semestrą ir rekomendacijas konkrečioms valstybėms narėms, kurias mes paskelbsime rytoj. Mes pasirūpinsime, kad jaunimo nedarbas būtų tinkamai sprendžiamas ir kad jaunimo nedarbo sistemos, programos tikrai būtų panaudotos ir būtų prieinamos netgi konsolidavimo kontekste. Nes tai yra labai svarbus dalykas, kai eina kalba apie augimo ir nedarbo bendro paketo įgyvendinimą, nes laikas mus spaudžia, mes turime įgyvendinti vietoje tos pasiūlymus. Ponios ir ponai, mūsų piliečiai turi e, teisėtų lūkesčių, kad ES institucijos ir politiniai lyderiai visais lygmenimis panaudos visas įmanomas priemonės, kad įveiktų iškilančius iššūkius. Taigi dabar mes turime testi savo darbą, sustiprinti savo pastangas. Ačiū uždėmesi. Gracias, señor Barroso habitual, en, siguiendo el procedimiento habitual en este tipo de reuniones, eh, van a intervenir ahora kolegas. Dabar pagal posėdžio tvarką kalbės mūsų kolegos iš frakcijų. Trys, penki vyrai ir trys moterys savo frakcijų vardu ketina pasisakyti, o pirmasis kalbės ponas Randžel. Uh, kalbės EPP frakcijos vardu ir jam skiriamos 8,5 minutės. Monsieur, uh, monsieur... Pone parlamento pirmininkė, ponai pirmininkai, ponios ir ponai, mėlyjei kolegos. Praėjusią savaitę Europos vadovų taryba susirinko, kad aptartų mokesčių vengimą. Tai yra nenuginčiamai svarbi tema. Kiekvienais metais Europa praranda daugiau negu tūkstantį milijardų eurų lyginant su kitomis kasmetinėmis išlaidomis - sveikatai, švietimui, saugumui. Tas skaičius atrodo e, pritrenkintis. Kai kas e, pažymi, kad trūksta rezultatų e, per praeitą vadovų tarybą bus susitikimą betgi ten buvo dar kartą kalbėta apie tai, kas visiems labai svarbu. Bet tiesą sakant, tie, kurie sako, kad trūksta rezultatų, ne visai klysta. E, Eur, iš Europos yra tikimasi apčiuopiamų rezultatų ir tie rezultatai gali būti pasiekti visų kartų, turint tikrus lyderius. Šiandien kalbame apie mokestinius uh, rojus. rojus. Ir suprantame, e, kad 14 tūkstančių milijardų eurų yra tuose rojuose. Ir didžioji dalis išlieka Europoje. Jeigu netiesiogiai Europoje, tai bent jau Europos protektoratuose. Ir čia iškyla nenuseklumo klausimas. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, kad jeigu kiekvienais metais mes tik 20 procentų e, to, ko nesurenkame, atgautume, kaip smarkiai mes galėtume sumažinti valstybių skolas ES, kurios išauga didėjant investicijoms. Mes e, e, per kitą daugiametę finansų perspektyvą tampame kiekvieną centą. Kaip žinote, DP daugiametė VFP išlieka uh, pagrindinis augimo šaltinis. Todėl mes turėtume užtikrinti deramą keitimas informaciją tarp valstybių narių apie mokesčių vengimą. Aš manau, kad yra būtina išplėsti taupimo direktyvos taikymo mastą. Ta direktyva turėtų būti griežtesnė uh, e, mokesčinių rojų atžvilgių. Yra ir dar vienas dalykas, kuris mane neramina. Uh, Tai yra pagalba besivystančiam šalims, valstybėms, kurios tuo pat metu e, pasipelno iš slepiam, slepiamo ES turto. Ir čia mes kalbame, kad e, kovodami su, kovojame su mokesčiniais rojais, tačiau iš tiesų tie patys rojai naudojasi mūsų bendraja rinka, mūsų bendraja infrastruktūra, visomis Europos vertybėmis ir tuo pat metu jos slepia pinigus, kurie E, neleidžia Europai įgyvendinti visų savo e, pagrindinių vertybių. Prancūziškai e, mes sakome, nu, atimi iš vieno, kad atiduotum kitam. Kolegos, mes kalbame apie vieningą rinką, kalbame apie ekonominį skaidrumą, bet būtų logiška, jeigu mes uh, elgtumėmės taip, kaip kalbame. Mes gynėme šešių dokumentų ir dviejų dokumentų paketus. Praėjusią savaitę balsavome dėl unikalaus e, bankų priežiūros mechanizmo. Visa tai turi užtikrinti veiksmingos, pakankamai stiprios ekonomikos sąjungos egzistavimą, kad ateityje būtų vengiama e, patitinkamų nuosmukių. Bet ekonomika realiai bus veiksminga tik tada, jeigu mes aiškiai galėsime uh, išspręsti Europos fiskalumo problemas. E, dėl to, kad dabar išgyvename krizę, mes turime suprasti, kad neužtenka tik kovoti su mokesčių rojais ir mokesčių sukčiavimu. Mes turėtume sukurti tvirtą pagrindą fiskaliniai sistemai visoje Europoje. Sistema, kurią europiečiai laikytų sava sistema, Europos piliečių sistema. Ir jeigu ne, mes kartosime tas pačias klaidas kokias e, kartojame e, vieningos, vieningoje rinkoje. E, jau matėme, kad 1992 metais buvo padaryta daug klaidų ir jos dabar kartojamos mūsų piliečiai naudojasi Europos užtikrinomis laisvėmis. Bet kai mes kalbame apie fiskalinės priemonės, atrodo, kad ES sutartys niekada ir nebuvo pasirašytos. Reikia daugiau konvergencijos ekonomikos rytyje, be abejonės, bet taip pat reikia geresnio fiskalinio koordinavimo, e, geresnio fiskalinio organizavimo, siekiant tikros bankininkystės ir biudžetinės sąjungos bei fiskalinės sąjungos. O vietoj to dabar matome, kad, kad viena valstybė narė turi skirtingas fiskalinės strategijas ir e, jos turi savas kapitalo funkcionavimo sistemas. Trumpai kalbant, mes esame nusivylę, kad nepasiekdami nuoseklumo mes švaistome laiką ir pinigus. Mėlyjei kolegos, aš nusprendžiau kalbėti prancūziškai, o iki čia, nes aš atstovauju Josefą Dolį, mūsų frakcijos pirmininką, o dabar aš norėčiau kalbėti savo gimtają kalbą kadangi aš norėčiau kalbėti apie valstybių, kuriams reikia finansinės pagalbos padėti, neišskiriant ir mano valstybės, Portugalijos. Mielas pirmininkė, kolegos, aš manau, kad yra akivaizdu, jog reikėtų pasveikinti pažangą pasiektą per pastarą Europos vadovų susitikimą. Bet tai yra tik pradžia. Padaryta kur kas mažiau negu iš tiesų reikia. ES kūrimas e, artimiausia ir vidutinės trukmės laikotarpiu reiškia, kad turėsime sukurti biudžetinę, bankininkystės, mokestinę sąjungą. Mes turime kovoti su mokesčių sukčiavimu, mokesniais rojais. Taip pat mums reikia daugiau bendradarbiavimo, realaus mokesčių suderinimo, kas leistų kartu visiems e, sukurti tikrą vieningą rinką. Nes iš esmės e, taip atsiras pasitikėjimas visoje Europos Sąjungoje Jeigu mokesčiai bus suvienodinti visoje ES, ypač eurozonoje, tai e, nesustos mokestinių paskatų atsiradimas. E, mes siekiame daugiau darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo, bet e, mokesčių skirtumai ES kilia daug problemų, trūksta skaidrumo, nėra aiškiai suprantamų kriterijų, dėl to Europa kenčia. Pažvelkime į tas šalis, kurios labiausiai dabar kenčia e, kurios gauna finansinę pagalbą. Aš pirmiausia galvoju apie savo paties valstybę Portugaliją. Sakome, kad reikia atskirų išlygų nustatant įmonių apmokestinimo sistemas ir lengvatas e, kurios skatintų investicijas iš ES ir už jos ribų. Mokesčių sudernimas, nuoseklumas, sanglauda nereiškia, kad bus vienoda sistema taikoma visoje ES. Ko mums šiandien reikia? Mums reikia, kad turtingiausios valstybės e, neturėtų to, kas yra dabar. Jos dažnai turi kur kas palankesnės mokesčių sistemas negu to šalis, kurios kenčia toms e, kenčiančiom šalims yra kur kas sunkiau mokesnių lengvatų išsieškoti per parlamentus. Mes turėtume būti nuoseklesni. Išlygos, derogacijos dabar yra suteikiamos konkurencingiausiams ES valstybėms, bet jos galėtų būti panaudotos kaip priemonė skatinti ekonomikos politiką įgyvendinimą ir tokiose valstybėse, kurios susiduria su rimtais sunkumais, kad tos šalis atsigautų ES. Mokesčių sąjungos sukūrimas ateityje nereikš, kad bus išlyginti visi skirtumai. E, tai reiks, e, kad e, valstybių nacionalumas bus išsaugotas, mokesčių sistemos tik bus nuoseklios. Mes turime vadovautis racionalumu ir skaidrumu Europos mokesčių sistemoje. Taip mes leisime valstybėms, kurios labiausiai dabar kenčia, sukurti patrauklę mokesčių sistemą per kurią jos galėtų išspręsti deficito problemas, nuo kurių jos dabar labiausiai kenčia. Norėčiau paklausti tarybos, komisijos ir kitų institucijų pirmininkus, ar jie negalėtų vadovautis tokia dvasia ir sukurti E, toli siekiančias mokesčių reformas viso Europos Sąjungoje, ypač kai kalbame apie įmonių apmokestinimą valstybėse, kurios dabar gauna finansinę paramą, tokios valstybės kaip mano šalis, Turk, e, Portugalija. Mokesčių rojai, mokesčių vengimas. E, jeigu pakeisime mokesčių sistemą, galėsime sukurti tokią europietiško masto sistemą, kurioje išlygos bus palankios uh, skurdžiausiams regionams, o neturtingiausiams ir konkurencingiausiams. Ačiū. Gracias, Paulo. Eh, voy, a, voy a permitirme pedir a todos los colegas. Dėkuoju, Paulo, sako pirmininkas. Norėčiau paprašyti kolegų laikytis kalbėjimui skirto laiko ribų, kad mes suspėtume baigti posėdį tada, kada reikia. Socialistai, žinoma, visuomet yra labai dosnus savo krikščioniškiesiams broliams. Dabar kalbės ponas Svoboda, Europos socialistų ir demokratų frakcijos vardu, jam skiriamos šešios minutės, prašau. Izraelis pasakė šiandien tai, ką mes jau sakome dviejai, trijai metai. Tai iš tikrųjų reikėjo jam suteikti pakankamą laiko išaiškinti poziciją, nes e, Pone Van Rompoj, jūs sakėte, kad susitikimas buvo trumpas, bet efektyvus. Gal iš tikrųjų, kuo trumpesnis susitikimas, tuo jis būna efektyvesnis, bet aš turiu sutikti, kad um, tikrai um, buvo efektyvus susitikimas, bet tai, kai eina kalba um, apie energijos vartojimo efektyvumą, reikia pasakyti, kad jau daug metų, ne vien tik tai mes, daug kas siekiame, kad būtų energijos bendryje. Jokios reakcijos iš tarybos, iš tarybos narių. Dabar taryba jau pateikė tokį pasiūlymą. Gerai, jau jie prie to priejo. Toliau mes sakome, kad reikia bendros energetikos rinkos. Daug metų jokios reakcijos, dabar jau irgi prie to prieita. Gerai, tikrai. Uh, Vakar viena iš efektyviausių plieno um, įmonių Linsmano šalyje paaiškino, kodėl naujos um, gamyklos um, labai um, sodrios rūdos ieško JAF ne dėl e, socialinės situacijos Europoje, ne dėl aukštų e, atlygių, e, atlyginimų, o dėl aukštų energetikos kainų jie ten keliasi. Taigi mes turime galvoti apie energetikos kainas. Ir mm, tikrai, e, kai eina kalba apie tai, ne vien tik tai drąsių kažkokių tai e, turime ieškoti pasisakymų, bet realiai e, dirbti, realiai rimtų ir aplinkai saugių sprendimų ieškoti. Ir taip pat mes turime siekti energijos vartojimo efektyvumo. Vėlgi, uh, Žinote, jūs tikriausiai komisijos pirmininkė žinote, aišku, kiek daug mėnesių mes visi štai čia esantis e, turėjome kovoti, kad būtų um, privalomi tikslai e, nubriežti Toliau e, mokesčių slėpimas. Labai džiaugiuosi tuo, ką ponas Van Rompojus pasakė. Aš tikiuosi, kad teisingai užsirašiau, kad e, dėrybos su Šveicarija ir taip toliau bus vedamos pagal peržiūrėtą e, taupimo pajamų direktyvą. Aš nežinau, ar kas nors suprato, tai teisingai kai kas suprato, kad bus tik tai deramas ir tai paskui pamatysime, kaip viskas atrodys. Ne, aš noriu štai jūs dabar, jūsų žodį vis tik tai prisiminti, kad būtų būtent tos peržiūrėto direktyvos pagrindų. Tai tikrai mums to reikia, bet mums reikia dar daug daugiau. Komisijos pirmininkas tai sakė ir kolegos tikiuosi vėliau kalbėdami irgi pasakys, mums reikia iki 2010 metų pažaboti CO2 išlakas, mums reikia galvoti apie tarptautinių kompanijų veiklą. Mm, kaip pavyzdžiui yra mokesčių e, teisės aktais manipuliuojama nacionaliniu lygmeniu, kiek įmonės ne, neįsivaizduojamas e, sumas e, paslėpia ir tikrai reikia galvoti apie mokesčių rojus ir sankcijas kad, ir, ir, ir aišku, įmonės ir bankai turi žengti tą kryptimį. Dabar paskutinis elementas, kuris yra labai svarbus mums, tai yra jaunimo nedarbas. Aš labai džiaugiuosi, ponia Van Rompoj, kad jūs iškėlėte šį klausimą klausimą, nes ką mes dabar matome, mm, Vėlgi sutinku su ponu Barosu šiuo klausimu, aš tikiuosi, kad ir jūs sutiksite su tuo, kad ką mes matome dabar, tai yra tokie sparatiški veiksmai. Mm, po daug metų, kai nedarbas augo, tai reikia kažką padaryti. Mm, dabar tarkim, Vokietija sako, Ispanijai, Graikijai padėsime, tai padeda um, Vokietijos vyriausybė. 5 tūkstančiai uh, žmonių turi būti perkvalifikuoti, kad surastų darbą. 5 tūkstančiai žmonių iš beveik 3 milijonų žmonių iki 25 metų amžiaus, kurie neturi darbo, man atrodo, atėjo laikas kažką padaryti. Na, kažkas daroma, bet negalima visko palikti tik tai, kad skirom vyriausybėm, kurios kažką staiga pastebi, kad taip iš tikrųjų reikia padėti tiem vargšam pietuose. Turi būti europinė politika ir komisijos pirmininkas teisingai sako, kad matome daug pareiškimų, bet nematome veiksmų, ypač kai eina kalba apie, taip pat ir apie biudžetą. 6 milijonai visoms šalims, e, na, ne visoms, daugeliu šalių, septynerių metų laikotarpį, žinote, ką tai reiškia, tai yra lašas jūroje. Galbūt jis svarbus kai kam, bet jis tikrai neišgelbės tas lašas Europos ir todėl mes reikalaujame ir to atidėjimo rezervą biudžete. Bet aišku, ne, nepaisant to, kas įvyks paskui, reikia surasti pinigų Mm, tų eurų ir, ir finansuoti jaunimo garantiją po to, tolesnių laikotarpį, nes jaunimo nedarbas nepranyks 2015-2016 metais taiga. Taigi mes turime žengti toliau į priekį ir Vokietijos ministras susitinka su prancūzijos ministru, mano ministras pirmininkas, man atrodo, irgi yra Ispanijoje, labai gerai yra visuomenė šviesti, kokio masto yra problemas, bet mums reikia tikrai europinės politikos. Jūs nusprendėte dėl e, jaunimo garantijos po komisijos pasiūlymo, po parlamento pasiūlymo, o kas iki tol vyko? Prieš metus jūs nusprendėte dėl augimo pakto, bet iki tol, kas vyko. Aš norėčiau, kad jūs aktyviau e, veiktumėt ir kad kreiptumėtės į savo kolegas iš um, valstybių, vyriausybių, kad e, iš tikrųjų būtų imtasi veiksmų uh, europinių lygmenių. Mes kaip parlamentarai dabar. Mm, ruošimės rinkimams ir, ir tai kadencijos pabaiga ir mums ir jums, ar mes galime kažką pasakyti žmonėms, pavyzdžiui, kad padarėme dėl jaunimo nedarbo, tai šansas ir jums taip pat, tai yra didžiulis išbandymas mums visiems. Ir aš labai tikiuosi, kad mes um, taip pat ir realybės nepamiršime per tą išbandymą, kad tikrai jaunimui bus su, sukurta daugiau darbo vietų Europoje. Ačiū. Gracias, Hannes. En nombre de los colegas demócratas y. Dėkuoju, Hanesai. Dabar kalbės ponia Valjan. Trys minutės. Nu, Pirmi... Pirmininkė Rumpoju. Aš e, suprantu, kad e, visi suvokia, jog energetikos ir klimato politika ES dabar žlunga. Mūsų energet, jos kainos yra ne tik tris kartus didesnės negu Junktinės Amerikos valstijose, bet ir nepaisant mūsų klimato kaitos politikos, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos didėja, kaip sakoma ataskaitose. Tas turi pasikeisti ir mano frakcija Alde mano, kad vienintelis būdas pakeisti šią tendenciją yra sukurti daugiau aiškumo rinkose kad e, investuotojai aiškiau matytų, kas vyksta. Jeigu nežinome, kokia ateityje bus teisė, teis, teisės bazė, e, mes e, nepritrauksime investicijų į energetikos tinklus, energijos efektyvumą ir tvarias alternatyvas iškasamajam kūrui. Jūs jau daug kartų kalbate, kad atsinaujinantis energijos šaltiniai Europos mantra ir sakome, kad šiandien uh, E, Europa vis tik negali išgyventi be dujų. Jūs nuolat kalbate apie naujas technologijas, bandote tai traukti savo politiką, bet reikėtų kalbėti aiškiau, ne tik tam tikras užuominas daryti. Taryba e, savo susitikimą susitikime praleido progą sukurti daugiau aiškumo rinkose investuotojams, bet atrodo, jūs tą progą praleidote ir e, prieėmė išvadas, jūs nepradėsite keisti politikos, ne, e, nepaskatysite keisti politikos valstybėse narėse. Išskirsiu tris dalykus. Trečia, energetikos paketo įgyventinimas, tai yra prioritetas. Dabar šiek tiek vėlų, tiesą sakant, ponė Baroso, argi per praeitą kadenciją jūs ne siliaudamas nekalbėjote apie energetikos paketą, apie klimato politiką, bet šiandien vis dar šnekame apie energetikos paketo įgyvendinimą, emisijų priekybų sistemos nepasiteisinimą ir panašiai. Prioritetai gražus, bet juos turi sekti konkretus veiksmai. Vieninga Europos energetikos rinka toli gražu dar e, nėra tikrovė. Priežastis ta, kad kai kurios didžiosios valstybės narės dar visapusiškai neperkelė paketo į savo teisės aktus ir dabar pats laikas tarybai padaryti spaudimą valstybėms narėms, kurios dar trukdo išbaigti vieningos energetikos rinkos kūrimą. Aš sutinku, kad investicijos į naują ir išmanę energetikos infrastruktūrą yra reikalingos, kad užtikrintume energijos tiekimą įperkamomis kainomis. Tačiau jūsų išvaidos nėra daug susijusios su tarybos e, konkrečiais veiksmais įgyvendinant E, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Aš rengusi pranešimą apie šią priemonę. Puikiai žinau, kad galbūt e, tarybos ir pasiūlė 9, komisija ir pasiūlė 9,1 milijardų, bet taryba sumažino tai iki 5,1 milijardų energetikos infrastruktūrai. Kitas dalykas, tai turėjo e, pritraukti 200 milijonų eurų, milijardų eurų iš privataus sektorių, bet dabar taryba nu, statė finansinių priemonių e, viršutinės ribas kaip svertą. Aš manau, kad e, jūsų išvadose pristatyti prioritetai yra ne visiškai atitinka realybę. Todėl permastykite savo poziciją apie finansinį voką E, kuris būtų skiriamas iš daugiametės finansų perspektyvos Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai. Kitas dalykas, tarybos išvados yra sakoma, kad sustiprėjo Europos centrinis bankas ir taryba teigia toliau, kad Europos infrastruktūra pirmiausia turi ateiti iš rinkos. Šiuo klausimu jūs liberalų būsite visapusiškai remiami, tačiau jeigu manote, kad finansavimas turėtų ateiti iš rinkos, tai turite paremti tas priemonės, per kurias bus surenkamos lėšos rinkai. Mums reikia, kad taryba paremtų projektinės obligacijas ir pinigų panaudojimą finansinėms priemonėms. Ačiū. Pirmininkas. Toliau kalbės ponia Harms. Trys minutės ponios ir ponai. Paskutinėme vadovų susitikime nuolatos buvo kalbama apie mokesčių temą ir mano frakcija tai vertina taip, kad bankų paslaptis, tas bankų informacijos neatskleidimas galų gale bus vis dėlto užbaigtas ir ateityje mes tikrai galėsime išvengti to bėgimo nuo apmokestinimo. Vis dėlto tarybai nepavyko numatyti priemonių, kurios būtų neginčytinos ir kurios vestų prie to, kad didelės tarptautinės korporacijos galėtų išvengti mokesčių tose šalise, kuriuose uždirba didžiausią pelną. Tai yra didžiulė dar mūsų neužbaigta užduotis. Ir taip tikrai negali tęstis. Pone Rompoj, man visiškai aišku, ką jūs norėjote pasakyti, kai sakėte, kad yra data, iki kurios mes turime viską įsiaiškinti. Tai yra gruodžio mėnesio, šių metų gruodžio mėnuo. Tai kaip suprantu, šie klausimai vėl grįž į darbo tvarkę ir bus svarstomi, bet aš nepastebėjau, kad jūs būtumėte numatę terminą, kada bus įgyvendinti visi tie dalykai. Aš tik supratau, kad jūs ketinate juos vėl iškelti darbo atvarkiai. Na, o taryba neatsižvelgiai tai, ką nutarė ekon komitetas parlamente, tai yra tas šalies principas. Ir kaip į tai būtų galima atsižvelgti, nes iš pradžių taryba į tai žiūrėjo teigiamai. Taigi Sharon Bowles siūlė pateikti dvi direktyvas - skaidrumo direktyvą ir buhalterijos direktyvą. Ir jeigu čia būtų galima susitarti, tai būtų didelis žingsnis pirmin. Kita tema - energija. Jūs kalbėjote net apie revoliuciją energetikos rytyje, tačiau aš turiu pasakyti griežtai, kad tai ne tik ne revoliucija, bet netgi kontrarevoliucija. Nes visa tai, kas išmintingo buvo nuspręsta, kai energetiką kuravo Andris Piebalks, visa tai, kas buvo sukurta kartu su komisaru Dimas dar anksčiau, visa tai dabar yra komisijos ir tarybos kartu ardoma ir greunama. Absurdiška yra subsidijuoti naujas atominės elektrinės 50 metų praėjus po pirmojo pirmojo pastatymo ir pirmojo įvedimo į rinką vėl svarstoma priemonės, kaip būtų galima patekti geriau į rinką. Vėl kalbama apie tokius sprendimus kaip skalūnų dujos, kurios yra tikrai tik trumpalaikis sprendimas. Man atrodo, kad Europos komisija po truputį atsisako išmintingos energetikos politikos ir vėl bėga tarybai iš paskos ir vėl ruošiasi pasiduoti tai euforijai dėl skalūnų dujų, tai bus dar, viena, dar vienas burbulas, kuris netrukus sproks. Na ir paskutinė, liūdniausia tema, bet tai aišku nėra vien vadovų tarybos sprendimas, tai yra ir ministrų tarybos sprendimas. Man atrodo, kad Sirijos klausimų tikrai yra labai daug dalykų, liūdnų dalykų, kuriuos galima būtų pasakyti, nors mes dar nebaigėme frakcijoje savo diskusijos. Ir jeigu po rūpiučio mėnesio Didžioji Britanija ir Prancūzija, abi būdamos nuolatinės saugumo tarybos narės, ir Rusija, kuri taip pat yra nuolatinės saugumo tarybos narė, leisis į ginklavimosi varžybas, kurios dėje vyks kitoje šalyje, tai yra Sirijoje. Tai aš iš karto jau matau vaizdinius, kurie man kyla iš praeities. Ir aš matau tik vieną kelią išvengti tokio baisaus scenarijaus. Bet tai atrodo jau netaps realybė. realybė. Taigi man kyla tik tai tokie, ateina į galvą tik tokie žodžiai, kad ponia Ešton galų gale turėtų imtis konkrečių veiksmų, kad užkirstų kelią šitam baisiam praeities scenarijui. Dėkoju, sako pirmininkas. Žinau, kad esu kritikuojamas už tai, kad suteikiu žmonėms galimybę, ne visuomet suteikiu žmonėms galimybę pasisakyti iki galo, kartais e, išjungiu anksčiau mikrofoną, tačiau žinau, kad vokiečių kalbos sakiniai yra labai ilgi ir veiksmažodis dažnai būna tik tai pačiame gale, todėl reikia jo sulaukti ir negaliu nukirsti kalbėtojo anksčiau. Na, o dabar kalbės ponas Kelonan. Prašau. <coughs> My good Spanish colleague. Uh, <laughs> that's it. Yeah. Aš mano kalba teks mažas nesakinio pabaigoje, tikiuosi, kad steiksite pakankamai laiko. Šiaurės Anglijos apygardoje um, tikrai um, aišku, kad daug žmonių nerimauja dėl aukštų energijos kainų ir aš manau, kad jūsų apygardose reakcija panaši. Tai nestebina, kai pažiūrime skaičius. Nuo 2005 metų um, būtiniam vartotojam elektros kainos išaugo uh, Japonijoje 1 procentu, JAV 5 procentais. Uh, ES 29 procentais, Junktinėje karalystėje 18 procentų. Taigi, mm, Pirmininkas Van Rompojus sako, kad nėra kažko tai, kas labai pakeisų situaciją. Aš vis tik tai sveikinu e, sprendimus kažką daryti šios rytyje. Ir kalbant apie tarybos prioritetus dėl energijos vartojimo efektyvumo, bendros rinkos, diversifikavimo, investicijų, e, visą tai galima padaryti per lankščius teisės aktus ir paskatas namų ūkiams ir e, pramoniai verslui siekti tų tikslų, o ne per vienašališkai nustatytų tikslų ar visiems primetama viena kurparės sprendimo. Būtent tokie vienašališkai tikslai ir buvo labiau parengti dėl spaudos pranešimų, o mm, Europoje mes net neturime pakaitalo, kuris realiai galėtų pakeisti tai, kas dabar yra. Ir daugelis teisės aktų šio klausimu bus nuspręsti po šio parlamento, po šios komisijos, po, netgi po to, kai e, panas Anrampojus jau bus pabaigęs savo darbą, savo įgaliojimai bus pasibaigę. Labai svarbu užkirsti kelią panikai, kai mums nebėra nebeliks energijos ateityje. Um, tarybos spaudos salėje, kai aš ten buvau, dauguma žurnalistų, man atrodo, norėjo kalbėti tik tai apie naftą, e, ne apie žaliavinę naftą, o apie alyvą, um, alyvogio aliejų. Ir politikai turėjo pripažinti, e, kad klydo, Kohbendit, kad dažnai žengdavo tokiu keliu, bet iš tikrųjų komisija labai suklydo, siūlydama tokį uždraudimą. Ir aš sveikinu e, komisarą Kelos e, Čiolos sprendimą. Aišku, tai negyvybės mirties klausimas, bet man atrodo, tai simboliškai parodo ES institucijų mentalitetą, kuomet galvojama, kad žmonėmis negalima pasitikėti, kad net, net patys mąstys ar kaip spręs, kaip naudoti alyvogių aliejų restoraną planus. Tai aš tikiuosi, kad iš tikrųjų toks sprendimas bus mestas laukai ir kad ateityje komisija kitaip spręs tas problemas, kurios rūpi žmonėms, kad nebus vadovavimas tik tai galingų lobistų o, um, e, įtaka. Um, praeitą savaitę sakiau, kad labai svarbu kovoti su um, mokesčių slėpimu, tačiau neturi būti siekiama harmonizavimo šioje srityje, nes harmonizavimas labai svarbu, kad nebūtų žemyn maždant standartus daroma, nes ES ir taip yra didžiuliai iššūkiai konkurencingumo prasme, nereikia bloginti dar situacijos. Todėl labai neramina mane pirmininko Šulco pastabos po tarybos sutikimo praeitą savaitę, kai jis pasakė, kad turime mokesnė konkurencija ES, kuri nėra labai protinga. Um, pagrįsta, taigi minimalų standartai turėtų būti įvesti. Komisaras šiame tema, man atrodo, jau rengia pagrindinį pasiūlymą, bazinį pasiūlymą šio klausimą. Aš tikiuosi, kad um, jis suklydo, kad tiesiog neteisingai pacituoti yra jo žodžiai. Aš tikiuosi, pirmininkas, jūs nesieksite mokesnio harmonizavimo ir tikrai netokiu būdu uh, kovosite su uh, tokiais dalykais, kaip kad, pavyzdžiui, kas Airijai padėjo atsigauti um, po krizės per savo uh, tikrai palankius mokesčių tarifus. Ir man Man atrodo, tai būtų politinė ekonominė klaida, jeigu tai būtų daroma. Jeigu, nori, jeigu šalis nori nekonkurencingų mokesčių tarifų, tai tuomet tai yra demokratija, tai yra jų teisė, bet ne, nesiekime, kad visi kristų iki prancūzų lygio, nes man atrodo, Olando politika yra tikrai pakankamai katastrofiška. Ačiū. Eh, vamos a dar la palabra ahora. Dėkoju, ponui Kelanin, sako pirmininkas. Toliau. Laisvės ir demokratijos frakcijos vardu kalbės ponas Peronė. Dvi su pusė minutės. Jis turėtų kalbėti dvi su pusė minutės, sako pirmininkas. Dėkuoju, pirmininkė. Na, išgirdom visokių pasiūlymų, bet tai yra tik pasiūlymai, o ne galutiniai sprendimai. Dabar žiūrėsim, kada tie pasiūlymai bus įgyvendinti. Ko trūksta ES iš tiesų? tai piliečių įtraukimo į sprendimų prieimimą. Piliečių valia nuolatos apeinama. Į, į jų nuomonę atsižvelgiama tik tai rinkimų dieną. Tai negali baigtis gerai. Jie nusisuka nuo Europos Sąjungos, jie nenori pamatyti tų stipriųjų Europos pusių nei Europos teigiamų pusių, nei Schengeno erdvės teigiamų privalumų. Piliu, piliečiai nuo visų šių idėjų nusisuka, tą rodo faktai. Ir sprendimai, kurie centralistiškai, biurokratiškai priimami ir nuleidžiami iš viršaus žemyn, tikrai nesukuria geresnės, didesnio pasitikėjimo atmosferos Europoje. Jeigu norime geresnio piliečių dalyvavimo, jeigu turėtume drąsos to siekti, o lygi šiol jos visuomet trūko, jeigu žiūrėtume į piliečius ne kaip į pasyvius tarnus ar pasyvius subjektus ir išdrįstume imtumės, imtis referendumo, kaip sakykime, Šveicarija ir pamatytume, kad galbūt kelias iš krizės yra paprastesnis, tą rodo ir Šveicarijos pavyzdys. Ten ir mokesčiai mažesni, ir valiuta kita. Taigi ir mes turėtume rasti drąsos suorganizuoti referendumą dėl euro, dėl kokiu nors kitų klausimų ir labai aiškiai žinotumėm, ar piliečiai tam pritarė ar nepritarė. Atiduokime žodį tiems, kurie iš tikrųjų gali tą padaryti, tai yra piliečiai. To reikalauja ir Lega Nord, ir visų, ir daugelio kitų partijų atstovai mano frakcijoje. To norėtų ir dauguma ES piliečių. Tik taip galime garantuoti tikrą demokratiją. Ačiū. Gracias, senor Speroni. Eno... Eh, Dėkoju, ponė Speroni, sako pirmininkas. Dabar GUE frakcijos vardu kalbės ponė Cimer. 2,5 minutės. Pone Baroso, prieš tai sakėte, kad labai svarbu, jog tarybos sprendimai būtų priimti tinkamai, kad tai būtų tinkama linkme nukreipti sprendimai. Man mums irgi atrodo, kad sprendimai, kurie buvo priimti, yra tinkamos linkmės. ir taryboje, ir išvadose mes tarsi išvelgėme paradigmų kaitą. Jau pirmajame sakinyje parašyta, kad dabar mes visi turime sutelkti priemonės, politinės priemonės, kurios padidintų augimą, padidintų konkurencingumą ir panašiai. Ir abi dvi temos vadovų taryboje būtent ir yra tos paradigmų kaitos temos. Tačiau tai vis dėlto labai sumenkina socialinių ir aplinkosauginių problemų reikšmę. Mums atrodo, kad nerūpi socialiniai ir aplinkosauginiai klausimai, kai kalbam apie pasaulinį globalų konkurencingumą. Tačiau juk mūsų užduotis yra sustabdyti ekologinį griovimą. Ir ne tik tai, bet ir kovoti su energetiniu skurdu, apie kurį nebuvo nei vieno žodžio vadovų tarybos išvadose. Kodėl kalbam tik apie kainų sumažinimą pramoniai, bet nekalbam apie tai, kad 15 milijonų žmonių ES neturi pakankamai pinigų užsimokėti už elektros energiją reikalingą maistui virti ir būstui šildyti. Būtent šitų dalykų pasigendu išvadose. Ir tai, kas čia yra siūloma kaip energijos efektyvumo, kaip apsirūpinimo energija saugumo priemonės, tai yra priemonės, kurios neapsaugos žmonių nuo problemų ir nesuteiks jiems priemonių apsisaugoti nuo ekologinio griovimo ir nuo skurdo. Mūsų klausimas yra, kas, už kiek, kam ir kodėl gamina energiją. Ir iš šių klausimų gali kilti visi kiti klausimai. Iš to galime kelti klausimą, kur link eina ES, jeigu nori tikrai įgyvendinti savo tvarumo strategiją. Manau, kad šie aspektai buvo tiesiog nustumti į šoną. Kalbama apie skalūnų dujų išgavimą, apie kitus klausimus, tačiau mes nekalbam apie regioninę gamybą, apie transporto iš metalų ir išlaidų sumažinimą, nekalbame apie energetiką žmogui. Va tai būtų buvę modernios ir tvarios temos, kurių reikėjo išvadose. Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie mokesčių vengimą ir slėpimą. Taip, gerai, kad apie tai kalbame, tačiau to nepakanka. Jeigu tikimės, kad valstybės, kurios vis dar taiko tokias įdingas praktikas, kada nors jums ir prisijungs prie mūsų, ir jeigu tikimės, kad savanoriškai prisijungs dar ir trečiosios valstybės, tai mes ir toliau gyvensime tokiamis sąlygomis ir nieko konkretaus nepasieksim. Dabar dėl jaunimo nedarbo. Pone Baroso, jūs sakėte, kad teisė, kuros darbe teisėkuros darbu mes sumažinsime jaunimo nedarbą. Taip, bet pasakykite tą tarybai. Ten niekas nieko nedaro. Mes visi suprantam, kad tų 6 milijardų mums visiškai neužteks. Mums reikia bent 21 milijardo šiem dalykam. Ačiū. Taip. Puiku, dabar kreipiuosi pana Vanderštub. Ne, priklausomi parlamentarai. Dvi minutės ir tuo baigsime pirmąją E, frakcijų atstovų pasisakymo dalį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu tik vienas iš nepriklausomų narių, bet aš nekalbu visų vardu. Gerbiamas pirmininkė, aš norėčiau kalb... pasikalbėti su komisijos pirmininku apie Europos e, pareigūnų atlyginimus. Taryboje vakar buvo pasakyta, kad ES piliečiai dar niekada taip menkai neremia e, ES kaip dabar. Ir aš pabandysiu paaiškinti, kodėl. E, žmonėms atsibodo, kai Briuselis kišasi. E, Euros nepasiekė 3 procentų tikslo. Žmonės iš vidurio rytų Europos užplūdo mūsų šalis žmonės pavargo nuo ES, nuo jos lyderių, nes tie lyderiai neturi supratimo apie tai, kas vyksta kasdienėme žmonių gyvenime. Nedarbo lygis aukštas, O to priežastis yra ta, kad e, valstybė susilpnino eurą, kad galėtų įgyvendinti reikalingas reformas. Tuo tarpu čia Bruselėje funkcionieriai gyvena e, gerą gyvenimą. Olandijos užsienio reikalų ministras šią savaitę negrys iš Briušelio tol, kol negaus e, informacijos apie tuos ES pareigūnus, kurie uždirba daugiau negu Olandijos ministras pirmininkas. 2009-2010 metais, o ir šiemet aš e, kėliau labai daug klaustukų apie tai. Bet kas kart e, man komisija atsakydavo labai miglotai. Olandijos užsienio reikalų ministras labai aiškiai pasakė, jeigu palygintumėt grinai atlyginimą tai pamatytume, kad yra 3000 e, pareigūnų, kurie uždirba daugiau negu Olandijos ministras pirmininkas. O jeigu dar paskaičiuotumėt e, visokius priedus, tai 10 tūkstančių tas skaičius pasiektų. Ponas Timans šiandien sugrįžo į Hagą ir jis tikisi, kad informaciją e, iš komisijos gavo teisingai. Ar galite tai patvirtinti? Ar galite pasakyti parlamentui, ir aš dabar prašau, mm, parlamento vardu. Pone Baros, ar galit mums pateikti informacijos, kiek pareigūnų dirbančių Europos Sąjungai uždirba daugiau negu 144 tūkstančius, įskaitant visas išmokas savo ir partneriams, atsižvelgiant į e, solidarumo išmoka 5,5 procentų, kuri buvo sumažinta. Aš norėčiau skaičius gauti už 2011 ir 2012 metus. Ar jų yra daugiau negu 10 tūkstančių? Aš manau, kad užtektų tiesiog paspausti mygtuką kažkur Bruselėje, kad tą informaciją gautume. Piliečiai turi teisę gauti tą informaciją. Labara. Labai ačiū. Dabar kreipiuosi į Europos komisijos pirmininką, o paskui suteiksiu žodį tarybos pirmininkui. o paskui vėl suteiksim frakcijų vadovams, bet šį kartą e, atvirkščia tvarka. Taigi, ponas Baroso. Pirmiausia, atsakysiu klausimus, kurie buvo darbo tvarkėje. Paliesiu tas temas, kurios buvo aptartos Europos taryboje. Neminėsiu kitų klausimų, nors jie gal ir labai įdomus. Aš mielai atsakysiu kitus klausimus raštu, jeigu jūs juos pateiksite komisijai. Šiandienos e, temos e, - mokesčiai, energetika, užimtumas. Trumpai sureaguosiu. Dėl ponios Harms ir ponios Zimmer pasisakymų. Nesutinku, kad keičiasi paradigma. Nesutinku, kad šiandien mes e, apleidžiame įsipareigojimą siekti tvarumo. Turime pripažinti, kad įvyko labai svarbių pokyčių tarptautinėme e, energetikos kontekste. Ir mes turime juos atsižvelgti, kurdami politiką šiandien. Ir taryboje būtent apie tai buvo kalbama. Šiandien energetikos žemėlapis nebėra toks, koks buvo prieš penkerius ar septynerius metus. Europos komisija išdidžiai e, ir garbingai patvirtina visus savo pasiūlymus energetikos ir klimato politikos rytyje. Mes negalime atsisakyti pasaulinio lyderio vaidmens kovoje su klimato kaita. Tuo pat metu turime įvertinti, kokie yra nauji tarptautinio konkurencingumo apribojimai. Naujų išteklių pasaulinis eksploatavimas, ypač Junktinio Amerikos valstijų skalūnų dujų atradimas, turi labai didelės įtakos pasauliniai rinkai ir tai prisideda prie energetikos kainų skirtumų, ypač ES. Tuo pat metu ES matome, kad investicijų mastas sumažėjo būtent dėl finansų krisės. Fukushimos katastrofa taip pat turėjo didžiulės įtakos kai kurių valstybių narių energetikos tipų pasirinkimui. Ir e, mes žinome, kad kai kurios valstybės, e, jų vyriausybės ėmėsi labai konkrečių žingsnių. Galiausiai matome, kad ES neišbaigta energetikos vieninga rinka trukdo mūsų e, geram politikos įgyvenimui. Konkretus politikos pasirinkimai, lyginant su ES, galėtų, su, su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, leistų e, užtikrinti geresnį integraciją, o ne fragmentaciją kaip yra. E, E, taryboje kalbėdamas apie tai aš akcentavau, kad negalima pasiduoti šoniam spaudimui. Mes galime padaryti labai daug Europos lygmenių. Turime užbaigti vidaus energetikos rinką, sukurti rinkos infrastruktūras, padidinti energijos efektyvumą. Ir tiesą sakant, aš neatsakiau, kad jeigu JAF išgyvena skalūnių dujų revoliuciją, tai mes Europoje siekime energetikos efektyvumo revoliucijos. Aš manau, kad tai yra suderinama su mūsų tvarumo siekiais. Turime investuoti daugiau į atsinaujinančius energijos šaltinius. Taip pat privalome kalbėti vienu balsu tarptautinėje arenoje. Tai buvo tarp mano pasiūlymų. Ypač sveikinu tai, kad Europos taryba pripažino, kad 2030 metų politikos bazės energetikos ir klimato politikai sukūrimas e, gali paskatinti energetikones investicijas. Ir 2014 m. kovo mėnesį bus galima išanalizuoti galimas energetikos alternatyvas. Europos parlamento e, darbas šiuo klausimu taip pat yra sveikintinas. Mes tą klausimą aptarėme, jis yra labai svarbus, akcentuoju tai ir šiandien. Ir kaip tik svarstome, kokia galėtų būti politikos bazė po 2020 metų. Kai mes su pramonininkais visoje Europoje kalbame apie tai, tai jie reikalauja, kad būtų aiški prognozuojama atmosfera investuotojams. Todėl turime įvertinti, kaip galime suderinti visus turimus siekius, tai yra tvarumas, konkurencingumas ir tiekimo saugumas porą žodžių dėl skaluninių dujų, kad būtų išvengta nesusipratimų. Kaip žinia, valstybės narės yra atsakingos už pagrindinius sprendimus dėl energetinio mišinio, įskaitant ir žvalgybą, eksploatavimą ir skaluninių dujų gamybą. Tas principas išlieka. Tuo pat metu mes manome, kad valstybės narės turi užtikrinti, jog ši veikla tenkintų ES teisės reikalavimus, įskaitant reikalavimus aplinkos apsaugai ir žmogaus sveikatai užtikrinti. Komisija nori pasirūpinti, kad veikimo taisyklės būtų aiškios visiems operatoriams ES, taip pat ir valdžios institucijoms. Ir noriu užtikrinti, kad būtų laikomasi dėriamų ekologinių standartų. Tuo tikslu Europos komisija kuria projektą E, kuris užtikrintų saugų skalūninių dujų išgavimą ES. Ši iniciatyva turėtų būti išbaigta iki šių metų pabaigos. Visos galimybės yra labai atidžiai nagrinėjamos pagal šį planą ir yra vykdoma plati konsultacija su suinteresuotomis pusėmis, skaitant ir valstybės narės, pramonės atstovus ir pilietinę visuomenę. Šią informaciją aš Jums norėjau suteikti šiuo klausimu. Taigi paradigma nepasikeitė. Bent jau taip aš interpretuoju Europos tarybos išvadas Lygiai taip pat aš galiu pasakyti, kad tokioje atmosferoje vyko diskusijos, kuriuose aš dalyvavau. Bet tiesa yra ta, kad labiau buvo akcentuojamas konkurencingumas. Bet bent jau aš pasigėdau uh, ka akcentavimo, kad konkurencingumas tarsi prieštarauja mūsų įsipareigojimų siekti tvarumo Mums reikia daugiau duomenų, kad galėtume nustatyti, kokį spaudimą mes patiriame e, stiprinant Europos konkurencingumą besikeičiančiame, pasaulinėme, e, besikeičiančiame pasaulyje. Tai buvo pagrindiniai klausimai Europos taryboje, bet aš noriu pasveikinti, kaip sakė ir Paulo Rangel, kad turime daugiau siekti įsipareigojimų Europos lygmenių. Paulo Rangel nesiūlė suvienodinti mokesčių. Jis nesakė, kad visos mokesčių sistemos turi būti tokios pat ir tai yra neįmanoma. Turbūt niekas to ir nenori. Bet mes galime turėti suderintą Europą, turinčią skirtingas mokesčių sistemas, bet mums reikia, kai kalbame apie mokesčių slėpimą, mokesčių sukčiavimą, sukurti Europos masto priemonę ir reikia vengti e, agresyvaus mokesčių planavimo. Turime siekti pusiausviros, nuseklumo, kaip e, Paulo Rangel pasiūlė, bet e, e turime kovoti prieš kažkokiu unifikavimo, e, suvienodinimą, kuris taip pat sukurtų problemų konkurencingumui. O dėl to, kaip turėtume elgtis su neturtingiausiomis valstybėmis, ar šalimis, kurios yra labiausiai pažeidžiamos šiandien, Europos komisija, e, kurdama valstybės paramos gairės, atsižvelgia jų poreikius. Jie sakant, mes tas gairės dabar kaip tik peržiūrime. Ir ten matome pozityvę diskriminaciją. Kartais labiausiai pažeidžiamas valstybės gali gauti fiskalinių paskatų daugiau negu kitos. Ir peržiūrėjus tas gairės, e, tas e, faktas bus tik patvirtintas, nes tai yra teisingumo dalis. Aš galėjau, norėjau tik išskirti tai, apie ką kalbėjo ponas Van Rampo ir aš, ir e, ką sakė ponas Svoboda, dėl jaunimo nedarbo. Būkim čia atviri. Mes visi neseniai matėme, kaip e, šiuo klausimu e, iškilo daugybė iniciatyvų. Aš sveikinu visas tas iniciatyvas. Labai gerai, kad ES valstybių narių sostinės, kurios anksčiau tais klausimais netaip smarkiai rūpinosi, pradėjo aktyviai dirbti. Ir dabar jos ne tik politiškai įsipareigoja, bet ir siekia konkrečių profesinių e, žinių panaudojimo. Vokietija, pažiūrėjau, yra su sukaupusi daug kompetencijos apie aktyvę darbo politiką, apie jos kūrimą. Po Vokietijų susijungimo tai tapo labai aktualu. Ir mes norėtume, kad ta kompetencija būtų dabar panaudota, užtikrinant ir tarp vyriausybinę e, veiklą, tarp vyriausybinę bendradarbiavimą, padint valstybėms, kurioms tai yra labiausiai reikalinga. Tai turi nepakenkti Europos įsipareigojimams, Europos bendryjų pozicijai. Būtent tai yra mūsų nuomonė. Pateiksiu tik vieną pavyzdį. 2011 metais Europos komisija pasiūlė Europos socialinio fondo reglamentą ir politikos garantijas, kad būtų sukurtas papildomas finansavimo būdas atsveriantis ESF. Ir 2013 e, metais tas pasiūlymas buvo peržiūrėtas, nes keturios valstybės narės pakeitė poziciją - Vokietija, Danija, Švedija ir Junktinė karalystė. Jos atmetė šį pasiūlymą. Dabar matome, kad artėja naujas susitarimas, naujas sandoris ir mes siekiame, kad Europos priemonėmis būtų užtikrintos jaunimo garantijos. Bet ar nebūtų buvę geriau, jeigu jau anksčiau būtume prieėmę tą pasiūlymą ir dabar jau tos garantijos Europos mastu egzistuotų? Tai yra dalykas, kurį turime pabrėžti. Noriu atvirai su jumis kalbėtis. Naujų iniciatyvų kėlimas, neįgyvedinus senųjų, nėra patikimas reiškinys. Mes turime labai aiškiai tai pasakyti. Europos komisija reikalaus, kad būtų įgyvendinami sprendimai, kurie jau anksčiau yra priimti, pavyzdžiui, jaunimo garantija. Tarp kitko, valstybės narės per labai trumpą laiko tarpą priėmė Europos komisijos pateiktą pasiūlymą. Ji taip pat labai tvirtai paremė ir Europos parlamentas. Įgyvendikime tai, ką priimame, rimtai vertinkime savo priimtus sprendimus. Tai yra susijęs su ES patikimumu. Tarp kitko, aš sutinku su visa kritika skirta ES. Mes labai dažnai priimam sprendimų, bet įgyvendinimas e, atsilieka. Ir tada piliečiai tiesiog nemato, kaip tie sprendimai, e, kartais priimami pačiu aukščiausiu ES lygiu, gali atsispindėti jų gyvenime. Manau, kad šiuo požiūriu Europos vadovų taryboje buvo pasiekta daug pažangos, tikrai tą noriu pasakyti. Yra e, labai geras nusiteikimas ir aš tikiuosi, kad konsensusas bus pasiektas iki birželio mėnesio, kai taryboje bus priimti labai svarbus sprendimai dėl ekonomikos augimo ir užimtumo. Ačiū. Na, o dabar suteiksime žodį ponui Van Rompui, Europos vadovų tarybos pirmininkui. Prašau. Ačiū pirmininkė, kolegos. E, darbo atverkiai traukėme dvi temas - energetika ir mokesčiai, nes tai yra temos, kur nacionalinė konkurencija yra vis dar labai didelė. Dėl energetikos uh, taip vadinamas energijos rūšių pasirinkimas, mišinys yra nacionalinė kompetencija, mokesčių srityje yra taisyklė e, daugeliu atveju. Gal net ir visais atvejais, kad reikalingas vienbalsiškumas. Taigi, tam tikra prasme, Tai yra didelis trūkumas, kai kalbame apie šis, šias dvi temas, nes kompetencija yra nacionalinio ligmens. Uh, Tačiau tuo pat metu mes puikiai suvokiame tai, kad neįmanoma išspręsti uh, pavyzdžiui, mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo problemų, negalima išspręsti tų skirtumų tarp valstybių narių dėl energetikos kainų, apsirūpinimo energetiką, negali tų klausimų išspręsti vien nacionalinių lygmenių veikiant. Taigi puikiai suprantama yra europinio lygmens svarba, bet tuo pat metu yra būtent tas trūkumas, kad ta kompetencija yra būtent taip paskirstita. Taigi reikia visų pirma veikti šią kryptimi. Antras dalykas, nežiūrint to, kad daugelis iš jūsų um, akcentavote, kad labai svarbu yra veikti europinių lygmenių, tai teikia naudos, vis tik tai reikia suprasti ir aš norėčiau priminti tai, kad net ir iki finansinės krizės buvo daug skirtumų tarp valstybių narių. Aš kalbėčiau dabar apie mokesčių sukčiavimą, mokesnių sukčiavimą, mokesčių slėpimą. Jeigu pažiūrėtumėm į uh, paralelinės e, rinkos, juodosios ekonomikos mastus. Labai skirtinga situacija yra skirtingose valstybės narėse. Taigi mes turime veikti europinių lygmenių, bet tai dar netrukdo ir nacionalinių lygmenių imtis veiksmų, um, daug ryštingiau tai daryti ir pasiekti tokių rezultatų kai kuriuose valstybės narėse, kurie būtų tiesiog ypatingi. Um, Ir reikia suprasti, aišku, europinio ligmens svarbą, bet lygiai taip pat dar labiau reikia suvokti nacionalinio ligmens svarbą. Dabar kalbant apie jaunimo nedarbą, reikia pasakyti, kad dar gerokai iki šios finansinės krizės buvo labai daug didžiulių skirtumų, palyginant jaunimo nedarbo situaciją valstybės narėse. Tai vėlgi nacionalio ligmens veiksmai tikrai gali duoti poveikio ir reikia daugiau akcentuoti dėmesio į šios klausimus nacionalinių lygmenių. Aš kažkaip nenoriu sukurti tokio įspūdžio, kad europinių lygmenių nieko negali padaryti ar mažai ką gali padaryti. Tiesiog Tiesiog aš noriu akcentuoti tai, kad reikia veiksmų įvairiais lygmenimis. Trečia pastaba. Džiaugiuosi, kad kalbėjome apie mokesnį sukčiavimą, mokesčių slėpimą, kai kas iš jūsų um, kalbate apie tai tikrai jau daug metų, bet aš noriu akcentuoti tai, konstatuoti tai, kad kai tuos klausimas įtraustas į Europinę darbo atvarkę, um, diskusijos paspartėjo, paintensyvėjo, mes um, dabar matome naują diskusijų dinamiką ir toks ir buvo. O, to klausimo įtraukimo į Europos vadovo tarybos darbo atvarkę tikslas - būtent paskatinti finansų ministerijas imtis daugiau iniciatyvų, paraginti valstybių vyriausybių vadovus um, priimti daugiau sprendimų šio klausimu. Ir buvo priimta sprendimų, uh, kaip um, sakyta jau prieš kelis mėnesius, jau sausio mėnesį komisija kaip numatyta, turėtų, turėtų, pateikti, turėtų pateikti pasiūlymą dėl keitimosi informaciją automatiško Dėl, yra įvairių iniciatyvų ir dėl, pavyzdžiui, taupimo pajamų direktyvos peržiūros, bet dabar iš tikrųjų ta, ta gama, tas spektras yra visiškai naujas, visiškai naujo užmojo. Ir aš akcentuočiau vis tik tai, kiek yra daug pasiekta per e, šią Europos vadovo tarybą. Iš tikrųjų, penkių finansų ministrų iniciatyva padėjo tą padaryti, bet reikia nepamiršti, kad ta iniciatyva buvo kelių valstybių narių ligmens, o reikia kad europinių lygmenių būtų ta iniciatyva, kad visos 28 valstybės narės norėtų judėti kartu į priekį ir tada jau birželio e, e, mėnesį komisija pateiktų pasiūlymus. Taip, pagaliau mes turime įgaliojimus daryti su Šveicarija ir kitomis valstybėmis. Tikrai po daugelio metų diskusijų jau turime tos įgaliojimus. Toliau aš dar paminėčiau dešimto e, punkto B dalį išvadose. Cituoju, um, e, atsižvelgiant į tai, kas padaryta iki šiol ir atsižvelgiant į konsensusą dėl um, taupimo pajamų apmokesnimo direktyvos peržiūros susitarimus, labai svarbu, kad iki metų pabaigos būtų imtasi veiksmų. Taigi yra tas ryšys užbrieštas, numatytas, bet taryba gali žengti ir toliau dėl, um, pavyzdžiui, šios direktyvos, dėl taupimo pajamų apmokestinimo kad jau tikrai tą peržiūrą palūkanų ištaupimo pajamų direktyvos vyktų iki metų pabaigos. Galime kalbėti, aišku, apie tai, kad tikrai gali būti ir, ir tiksliau apibrieštos tos išvados, bet tikrai yra nužengta daug toliau, nei buvo galima numatyti. Ir tie klausimai, kurie daug metų buvo įstrigę, išjudinti buvo, reikia tai vertinti. Daug kas iš jūsų kalbėjote apie tai, kad reikia renktis peržiūrėti direktyvą dėl um, nefinansinės informacijos kelbimo ir informacijos uh, apie mm, įmonių grupės kelbimo ir kad būtų informacija apie atsiskaitimą tarp įmonių ir valstybių. Ir daug kas iš jūsų kalbėjote apie tai, kad reikia kad tikrai yra, jau, jau mes tikrai daug esame pažengę, reikia pažymėti skaidrumo srityje dėl kapitalo reikalavimo ketvirtosios direktyvos. Iš tikrųjų, čia, mm, jeigu ir apie nefinansinę situaciją ir apie įvairovę kalbėtumėm, reikia konstatuoti, kad trilogės varstomas sutarimas um, dėl skaidrumo ir apskaitos direktyvos Ir mm, ta direktyva, ką aš paminėjau, paminėta išvadose ir jeigu teisės aktų leidėjos abi institucijos susitars, kad reikia daugiau nužengti skaidrumo srityje, tai tikrai niekas netrukdys to padaryti ir pasiekti konsensuso taryboje. Dabar dėl mokestinių rojų. Aš pacituosiu ne vienintelį, aišku, atvejį Aš paminėsiu e, Junktinės karalystės ministro pirmininko pareiškimą prieš kelias savaitės. Jis paskelbė, kad bus maksimalus skaidrumas užtikrinamas Junktinės karalystės ir užėjo teritorijų e, atveju bus skaidrumas dėl e, subjektų tose jurisdikcijose, tai tikrai yra žingsnis gera kryptimi visose tose srityse yra tikrai pasiekta ne vien tik tai pažangos pasiekti, bet tikrai proveržio pasiekti. Ir pavyzdžiui, jeigu kalbame apie automatinį keitimas informaciją dėl pačio plačiausio informacijos spektro dėl pajamų, tai aš kalbėčiau apie revoliuciją. Kai eina kalba apie kovą su mokesnių sukčiavimo ir mokesčių slėpimo Europos Sąjungoje. Iš tikrųjų, tai, kas yra nuspręsta, turi būti gyveninta, bet negali ir, ir priimti sprendimų ir gyveninti visko daryti, turi iš eilės žengti. Ir aišku, aš tikiuosi, kad jūs kontroliuosite, kaip tai mes darysime ir, ir tikrai reguliariai mes vertinsime, kokia yra padaryta pažanga. 11 punktą turime, čia yra pasakyta, kad įvertinant visą pažangą padarytą dėl tų klausimų 2013 metais, taigi re, reguliariai vertinsime esamą, situa esamą situaciją, kiek e, yra įgyvendintos mūsų pačių patvirtintos išvados. Komisijos pirmininkas plačiai kalbėjo apie energetiką, taigi aš plačiau gal tada nekalbėsiu šią temą, bet tik tai pasakysiu štai ką. Kai kažkas sako, kad Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, tai tik 5 milijardai, nedaug, galėtų būti daugiau. Aišku, visada galėtų pinigų būti daugiau. 6 milijardai numatyti kovai su jaunimo nedarbu, per nelik mažai. Bet e, kaip Europos biudžetą patvirtinti, aš, ne, aš nesakau, nuo ko tas priklauso. Aš tik sakau, kad jūs, mes, mes turime susitarti dėl daugiametės finansinės programos. Ir tada bent jau tuos 5 milijardų turėsime Europos infrastruktūros tinklų priemonė, tada turėsime bent tuos 6 milijardus kovasnio įmonė darbų, bent jau tiek, jei ne, neturėsime iš viso nieko. Uh, Taigi stengsimės padaryti viską, kas priklauso nuo mūsų, kad turėtumėm biudžetą 2014-2020 metų laikotarpį. Dabar dėl jaunimo nedarbo, kaip komisijos pirmininkas um, sakė, aš irgi noriu pasidžiaugti naujomis iniciatyvomis. Jau um, Europos vadovų tarybos lygmenių dirbame šią klausimą, bet nepakankamai, kadangi ši uh, sritis uh, yra tokia, kur reikia tikrai. Uh, daug dirbti. Aišku, mes tikrai esame daug pasiekę, negali to paneigti. Pavyzdžiui, eurozonos stabilumą užtikrinant, jau niekas nebekalba apie eurozonos žlugimą, bet reikia tikrai daugiau dirbti, kovojant su ekonominė krize ir su nedarbu, ypač jaunimo nedarbu. Taigi, birželį mes pasistengsime padaryti dar daugiau, ką galim padaryti europinių lygmenių. Ir nacionalinių lygmenių galima daug ką padaryti. Nemažai um, valstybių vyriausybių pareiškia jau savo ketinimus. Taip pat ir socialiniai partneriai gali prisidėti, nes čia irgi jiem tenka atsakomybė. Um, mes džiaugiame socialinio dėrybų sistema, tačiau krizės laikotarpiu taip pat ta sistema turi veikti. Socialiniai partneriai taip pat turi produktyviai prisidėti. Tad aš lauksiu mm, tolesnių kontaktų šioje srityje ir jų indėlio. Kad tai iš tikrųjų būtų visuotinis mobilizavimas visais lygmenimis visų šio, veikiančių subjektų šioje srityje, kovojant su jaunimo nedarbu. Aš tikiuosi, kad didžialio mėnesį mes tikrai galėsime atitinkamai Europos vadovų tarybos išvadose parodyti ne vien tik tai tą politinę valią, bet jau ir parodyti labai konkrečius rezultatus šioje srityje, kovojant su jaunimo nedarbu darbo. Ačiū. Gracias, gracias, señor presidente. Dėkuoju, pirmininkė. Sako posėdžio pirmininkas. Na, o dabar paskutinis mūsų posėdžio etapas. Dar kartą kalbės visų frakcijų atstovai po vieną minutę. Prašau laikytis kalbėjimo laiko, kitaip jos, jo neužteks ponui, ponais Baroso ir ponui Vandompui. Ponas Vanderstrup, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Manęs tikrai nenustebino pono Baroso atsisakymas atsakyti į mano klausimą. Tai yra standartinis jo elgesys, kai jam nepatinka klausimas. Kad tai nenumatyta darbo tvarkėje, tai išsisukinėjimas. Apmokestinimas taip pat ir pareigūno apmokestinimas lygiai taip pat patenka į mokesčių slėpimo klausimo apriepti. Jūs juk puikiai žinote, kokie yra tie atlyginimai. Jūs galėtumėte ginti savo poziciją, galėtumėte viešai paskelbti, kiek pareigūnų gauna daugiau negu mūsų ministras pirmininkas. Jūs sakote, atsiųskite man klausimą raštu. Aš tris kartus jau siunčiau jums klausimą raštu ir dar nie karto negavau atsakymo. Ir žinau kodėl. Jūs bijote piliečių, bijote piliečių, kurie pasitelkia šiuos skaičius kitais metais vis, su visa jūsų kompanija susidoros. Sakėte, kad reikia skaidrumo. Skaidrumo tikrai reikia, bet skaidrumas tai yra demokratijos požymis, o ne ir skaidrumas tikrai nebūdingas tokiai organizacijai kaip jūs. Pone Cimer, vieną minutę. Na, nors mes ir laikomės skirtingų nuomonių, bet reikėtų vis dėlto išlaikyti solidų toną ir atitinkamus žodžius pasirinkti kolega, aš nesutinku su jūsų žodžiais dėl paradigmų kaitos nebuvimo. Aš supratau, kad reikia skaityti tarp eilučių ir yra tam tikrų savokų, kurios patekia į tam tikrą kontekstą, reiškia visai ką kitą. Jeigu mes kalbam apie išlaidų taupimą energetikoje, tai kalbam ne apie išlaidų taupimą visuomenės naudai, ir kalbam ne apie tai, kad galų galę reikia imtis energijos e, politikos kaitos, kurios mes jau seniai siekiame, bet tai tik tai reiškia, kad mes sutelksime savo pastangas konkurencingumo didinimui ir mūsų taupimas nepasieks tų, kuriems jo labiausiai reikia. Tai mūsų yra pagrindinė problema, na ir dar trupučiuką apie jaunimo nedarbą. Net jeigu valstybės narės pradės savo nuosavas iniciatyvas, vis tiek yra labai svarbu, kad taryba ir ES institucijos griežtai laikytųsi savo pažado įgyvendinti jaunimo užimtumo garantijas ir iniciatyvas, bent jau tuos pinigėlius, kuries yra pažadėjusi taryba skirti tam, toms programos, jos tie turi būti ir skirti, kad neprasidėtų turgus ir mes negalėtume efektyviai išnaudoti to, ką, ką esame įsipareigoję padaryti. Toliau kalbės ponas Vlosovič, vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. Taryba palėtė svarbiausias problemas - energetikos problemą, kuri yra labai svarbi konkurencingumui ir ekonomikos augimui beigi užimtumui pramoniai reikia mažai kainuojančios energijos. Jūs patys sakėte, kad mes mokame du kartus daugiau už energiją negu Junktinės Amerikos valstijos ir tai tiesa. Emisijų sumažinimo politika ir atsidanglės atsisakymas yra pražudinkas mūsų ekonomikai ir tai neleidžia reindustrializuoti Europos. Mūsų politika turi, aišku, užtikrinti saugų energetikos teikimą namų ūkiams ir įmonėms subalansuotų būdų. Tarybos išvadose nesiekiama atsisakyti dekarbonizavimo politikos ir klimato politika vis dar vertinama aukščiau už pramoninę pramonės politiką. Tai reiškia, kad ir ateityje mūsų energetikos kainos auks, pramonės konkurencingumas mažės, o ekonomikos ir gyventojų būklė blogės. Šitaip mes niekur nenueisime. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Labai gerai, kad ši salė, palyginus su plenariniu posėdžiu sale, e, e vertėjams nėra e, mygtuko, kurį galėtų jie paspausti, kai kažkas per greitai kalba. Um, Ponas Kelegan, ačiū pirmininkė. Dėl energetikos aš pirmiausia noriu pasakyti, kad e, ponė Zimmer ir Hams šį kartą teisingai pasisakė. Aš manau, kad e, mūsų energetikos politikoje įvyko paradigmos pokytis, nes kitai būtų neįmanoma siekti realaus ekonomikos atsigavimo, turint tokius energetikos kaštus, kur, tokias energetikos kainas, kurios yra du kartus didesnės negu kitose pasaulio dalise, jau nekalbant apie tuos, kurie urvose gyvena. O dėl mokesčių. E, pakalbėkime apie energetikos nuosmukį ir suprasime, kad reikia, e, jeigu dar, norime dar labiau tai pagilinti, tik mokesčių suvienodinti. Jeigu mokesčių tarifus dar e, stumsime žemyn, tai nieko gero nepasieksime. Pažiūrėkime, uh, kad vis tik valstybės, kurios turi mažiausius tiesioginius mokesčius, yra pasiekusios geriausių ekonominių rezultatų. Galvokim, kaip praktiškai ekonomiką galime atgaivinti, o ne kaip federalizuoti savo ambicijas ir kaip e, jomis pasinaudoti tam tikrų žmonių asmeninių tikslų siekiant. Mums reikia mažų kainų. Pirmininkas, ačiū. Toliau kalbės ponia Harms. Vieną minutę. Na, aš čia dabar kaip kokia urvinio žmogaus frakcijos, atst... urvinių žmonių frakcijos atstovė jaučiuosi. Aš norėčiau, kad tokia diskusija apžv... prasidėtų nuo to, kad mes gausime duomenys apie tai, kiek iš tikrųjų pramonės įmonės moka už energiją. Kokia įmonė iš tikrųjų sužlugo dėl to, kad mūsų energetika kainuoja tiek, o ne kažkiek kažkokią kitokią sumą. Mes tiek į išimčių numatėme, išdalinome nemokamų sertifikatų, jie tiesiog springsta tais nemokamais sertifikatais, mes pasirūpinome tuo, kad emisijų priekybos sistema neveiktų. Tai kur tos kenčiančios pramonės įmonės, kurios pramonės įmonės kenčia nuo mūsų klimato politikos? Tai yra visiškai neteisinga prielaida. Ir remdamiesi šitą klaidingą prielaidą, prielaidą komisija dabar uh, stabdo klimato politikos vykdymą. Man tai atrodo, kad tai yra šimtmečio skandalas. Tuo jūs su žlugdote dešimtmečius dirbtą darbą ir pastangas. Bet pradėkime nuo to, kad jūs mums pateiksite skaidrės, skaidrę informaciją apie tai, kiek iš tikrųjų kainuoja energija intensyviams energetikai įmonėms ir tada galėsime diskutuoti. Dėkuoju, sako pirmininkas, toliau šiandien baus. Ačiū pirmininkė Van Rompoj, kaip jūs sakėte, parlamentas atkreipė dėmesį į mokestinį sukčiavimą ir mokesčio slėpimą dar nuo 2008 metų ir taip pat ir 2009 dėl taupimo pajamų, nežiūrint didžiojo 20-tuko pareiškimų 2009 metais po Pittsburgo, niekas praktiškai neįvyko ES ir pagrindinis postumis yra iš JAV. Prafatka valstybės narės yra pateikusios informaciją JAV, tokią informaciją, kurios padėtis mes neturime. Padot Franko įstatymo JAF dabar yra teikiamas teikiama informacija, taip pat ir žval, um, gavybos, kanlakasybos įmonių atveju. Ir aš žinau, kad tai yra susiję dalykai, bet mes visiškai nežinome, kas vyksta Europoje, kaip pelnas yra paskirstomas ar apmokestinimas. Taigi um, ataskaitos iš kiekvienos valstybės narės ar didžiųjų grupių, um, ką taryba pasakė, yra sveikintina gaila, kad kai eina kalba apie skaidrumo ir apskaitos direktyvą, um, mes neturėsime galimybės balsuoti ir nežiūrint vis tik tai didžiulio pasipriešinimo taryboje, kad būtų tai teikiama rengiamos ataskaitos pagal kiekvieną valstybę. Apie um, trilijonas eurų e, ant kortos pastatyti yra daug įmonių iš įvairiausių sektorių, kurios sumoka labai mažai mokesčių, nežiūrint to, kad gauna didžiulės pajamas. Taigi atėjo laikas išteišinti, kokia yra tikra situacija. Jeigu stambus verslas nemoka mokesčių, um, tai jis neteisingai konkuruoja su vietos verslu, kuris iš tikrųjų moka mokesčius. Taigi, ar yra atlikta analizė, kokio masto yra e, tokios problemos, kiek stabdo Europą? Europos verslą, smulkų verslą, mm, ypač kalbant apie darbo vietas, pajamų mokesčius, kad, kad iš tikrųjų to nebūtų, jeigu nebūtų tų įmonių, tai yra tik tai su. Uh, sukčiavimas, kai kalbama apie Europos augimą. Iš tikrųjų, dabar paaiškė, kad galbūt kiekviena valstybė, kiekvienas mokesčių mokėtas yra išnaudojami tokiu atveju. Komisaras Barnė sako, kad jis nori kažką padaryti tvirto ir greitai. Aš girdžiu, ką jūs sakote, žiūriu jūsų patikinimus, kad nebus dėlsiama, kad nebus tokios taktikos, prašoma parlamento nuoladų kažkokių tai už tai, nes tai nėra vienbalsiškumo klausimas, tai yra bendro sprendimo procedūros klausimas. Tai Taigi galbūt negalime pakeisti apskaitos skaidrumo direktyvos ir dėl to galim tik apgailę stauti, nes galim paklausti, ko paprašyti galime už tai. Gal nu, galime taip pat ir nefinansinės informacijos pateikimo direktyvoje įterpti ir skyrių dėl finansinės informacijos pateikimo, nes tai yra skaidrumo ir apskaitos direktyvoje ir, ir tai turi būti teisiškai įgyvendinama ir dar iki šios kadencijos pabaigos tai turi būti padaryta, kitaip tai yra tik tai melanija atlyginimų pažadai. Ačiū, ponė Bauls. Toliau. 3,5 minutės. Pone Kleva Kekus. Za većinu europskih državljanki in državljanov. Labai ačiū. Daugumai Europos piliečių mokesčių mokėjimas yra paprastas dalykas. Mokesčiai e, uždėdami kiekvieną kartą kažką perkant, kiekvienais metais reikia užpildyti mokesčių deklaraciją. Daugumai piliečių tuo mokesčių supratimas ir baigėsi. Bet yra dvi kategorijos e, subjektų, kuriems mokesčiai atrodo kitaip. Turtingiausi ir tarptautinių bendrovių atstovai. Kitaip mato mokesčius. Europa praranda mokesčius. Ji leidžia, kad būtų piknaudžiavama jos taisyklėmis. O mokesčių vengimo taktika e, sukuria trilijonų eurų nuostolius kiekvienais metais ta suma yra didesnė negu septyniarių metų daugiametė finansų programa, kurioje naudojasi valstybės narės. Daugiau negu mes panaudojame sveikatos apsaugai visoje Europos Sąjungoje. Europos parlamento plenarinėme posėdėje praeitą savaitę mes kalbėjome apie mano pranešimą apie e, mokestinį sukčiavimą, mokesčių slėpimą ir mokesčių vengimą. Trys pasiūlymai buvo pateikti. Pone Barosai, aš tikrai prašyčiau, kad jūs per, tuos pasiūlymus perskaitytume. Ten mes siūlome labai aiškių priemonių apie tai, kaip ši problema galėtų būti sprendžiama. Mums nereikia teisiškai neprivalomų laisvanoriškų rekomendacijų ir planų. Mums reikia konkrečių suderintų mokesčių strategijų, kurių tikslas būtų vienas E, ir jis nėra paminėtas jūsų išvadose. Turime su, per pusę sumažinti e, prarandamų mokesčių kiekius iki 2020 metų. Taigi, ponė Baroso, ko galime tikėtis iš komisijos per artimiausias savaitės, mėnesius ir iki metų pabaigos? Taryba siekia mažiau negu komisija, o komisija siekia mažiau negu parlamentas visų institucijų lyderiai parodė, kad jie savo kalbų veiksmais nepaverčia. O aš norėčiau sužinoti, ar galime tikėtis kažkokio žingsnio į priekį, vadovaujantis tomis rekomendacijomis, kurios buvo priimtos praėjusiais metais. Praėjusiu metu pabaigoje komisija išdėstė labai pragmatišką poziciją. Komisija nenuėjo pakankamai toli, o parlamentas nuėjo. Ir aš dabar norėčiau sužinoti, ar komisija ketina detaliai išnagrinėti mūsų pasiūlymus. Jeigu taip būtų, ar galėtume tikėtis iš jūsų daugiau? Ir ne tik techninio veiksmų plano. Daug metų nebuvo nieko sakoma apie mokesčių politiką. Manau, kad dabar pats laikas apie tai prabilti. Išvados, kurios buvo pateiktos praėjusią savaitę, visiškai nekalba apie e, įstatymų dėl, pavyzdžiui, mokestinio sukčiavimo e, blokavimo. Manau, kad praėjusiais metais svarbiausia išvada e, buvo, kad mokesčių sukčiavimas e, nebuvo aptartas. Jūs ištisų nebuvo išspręstas. Mokesčių mėnesių mėnesiais apie tai diskutavot. Aš pati tvirtos pozicijos laikiausi to klausimu ir aš labai nustebau, sužinojusi, kad jūs e, aiškiaus sprendimo nematėte. Jeigu mes taupimo direktyvą sutvarkysime iki metų pabaigos, tai jau bus labai gerai. Pone Van Rompoj, kodėl jūs nenorite e, sustiprinti kovos su mokestiniais rojais? Kodėl praėjusią savaitę nieko nebuvo padaryta? Mes kalbėjome apie apibrėžimą, mes kalbėjome apie mokestinių rojų juodąjį sąrašą, o savo išvadose jūs nieko neįrašėte. Ačiū. Na ir Paskutinis kalbėtojas, ponė Sartori, keturios minutės. Atsiprašydėjim. Dėkoju, pirmininkė. Europos liaudės partijos frakcija sveikina Europos vadovų tarybos išvadas energetikos srityje. Tai tikrai labai reikšmingos politinės rekomendacijos. Ambicijos turi išlikti, mes turime toliau nustatyti ambicingus klimato tikslus, bet neturime pamiršti ir kainos konkurencingumo klausimo ir vartotojų tiek privačiau, privataus sektoriaus, tiek ir pramonės sektoriaus vartotojų. Europoje energetikos kainos yra labai aukštos ir ateityje, atrodo, čia niekas nepasikeis. Dėl to mes galime susidurti su didelėmis problemomis. Vargu ar mums pavyks pasiekti tokių kainų kaip Junktinėse Amerikos valstijose. Tai kągi galime daryti, mes turime stengtis bent jau kiek įmanoma riboti tokio skirtumo didėjimą. Kitaip pramonėje ištiks problemos, pramonėje ištiks problemos, mes neteksime konkurencingumo, problem, su problemomis susidurs ir didelės įmonės, ir smulkus vidutinis verslas, ir mūsų piliečiai. Turime užbaigti energijos rinkos kūrimą ir infrastruktūra turi taip pat būti vieninga. Tai yra reikalinga visai Europos Sąjungai. Mums reikia transeuropinių tinklų, reikia šalių viduje geresnės infrastruktūros energetikos rytyje. Negalime pasakyti, kad esame visiškai patenkinti tuo, kiek lėšų yra skiriama šiems dalykams ir čia tarybos išvadoms dar šio to trūksta. Vis dėlto tikimės, kad bent jau tiek bus skirta, kiek dabar yra pažadėta, nes kartu su Europos investicijų bankų parama galima būtų sukurti mums reikalingas struktūras. Klimato kaitos mes nepakeisime vieni, 2012 metais mes sukūrėme 12 procentų pasaulinių emisijų. Junktinėse Amerikos valstijose emisijos maži, pas mus emisijos mažėja, o kitos šalis nemažina savo emisijų, nes nekontroliuoja visko taip griežtai. Žinoma, mes turime ir toliau būti pionieriai klimato politikos srityje, bet neturime pamiršti, kad pramonė irgi turi išgyventi, nes ji garantuoja mūsų darbuotojams darbo vietas. Todėl čia mes sveikiname, kad kalbama ir apie energetikos politiką, ir apie aplinkosaugos politiką, taip minimas ir horizontas 2013 programa. Taryba pateikė pasiūlymus energetikos ir klimato klausimams svarstyti ir išvadas, kuriomis galėsime remtis ateityje, tačiau galėsim savo rezultatus apibendrinti tada, kai įvyks 15 metais kitas susitarimo šalių susitikimas COP21. Dabar turime leisti įmonėms e, arba suteikti joms galimybę investuoti į naujas, taupančias ir efektyves technologijas. Tik tai taip mes galėsime garantuoti darbo vietas, kurios nepriklausys nuo energetikos ir tai bus mūsų indėlis į klimato kaitos sumažinimą. Turime instrumentų, turime jais pasinaudoti, kovojant su uh, neigiamais reiškiniais ir kuriant naują, kitaip atrodančią energetikos politiką. Į tai įeina ir atsinaujinančios energijos skatinimas, kuris galėtų padidinti mūsų konkurencingumą. Na, o baigdama noriu pasakyti, kad svarbus yra ir šaltinių diversifikavimas, nuo savų energetikos šaltinių kūrimas bei atsinaujinančių energijos šaltinių uh, skatinimas, toks energijos mišinys ir toliau turėtų būti svarbiausias mums. Valstybės narės neturėtų būti ribojamos, kai jos renkasi skirtingus energetikos šaltinius, nes skirtingi šaltiniai reiškia, kad pasinaudojama visomis priemonėmis, pasinaudojama visomis priemonėmis ir tai turi patį mažiausią įmanomą poveikį aplinkosaugai. Jeigu žiūrime į ateitį, tai turime, taik, turime taikyti tokias technologijas, kurios reikalautų kuo mažiau iškastinio kūro ir tik tai taip padėsime savo klimato kaitos politikai ir padėsime pramoniai egzistuoti konkurencingoje aplinkoje. Pirmininkas, dėkoju visiems, kurie dalyvavo šiame posėdėje, kuris šiek tiek užsitėsi, dėkoju ponui Van Rompojui ir ponui Baroso. Ačiū jiems už tai, kad jie atvirai atsakė į klausimus, už jų gerą valią dalyvaujančiame posėdyje. Noriu priminti jums tokį posakį iš Lamančios. Kuklumas yra didelė dorybė, bet jeigu kuklumas yra be jokios ambicijos, tai jis gali būti ir netoks jau ir geras, taigi džiau, tikiuosi, kad mes nepritrūksime ambicijų. Ačiū Jums už tai, kad atvykote ir tikiuosi sėkmingo tolesnio bendradarbiavimo. Posėdis baigtas.